diplomatinių santykių atkūrimo, santykių atkūrimo, dėja labai mus visus nuvylė, nes tą klausimą susijęs su dvišaliais jūsų ir Turkijos santykiais dėl Kalnų Karabacho ir kalbėjo apie solidarumą su turkais Azerbaidžane. Tai iš tiesų sukuria absurdišką kontekstą, nes jau teigiau, kad Graikija gali irgi uždaryti sieną su Turkijas, išreikštama solidarumą su e, Kipro graikais, taigi negalima tokiais argumentais naudotis tarptautiniuose santykiuose. Mano manimo, Armenija per ilgai buvo izoliuota. Armenija tapo perdėm priklausoma nuo Rusijos karinės apsaugos dėje ir jos tragiška, bet labai turtinga istorija, ypatingai po genocido 15 metais, iš tiesų nebuvo tinkamai įvertinta ES. Aš norėčiau, kad Armenija būtų garbinga valstybė, pas, savimi besididžiuojanti, priekybinius santykius puikius su ES turinti valstybė. Pone pirmininkė, jūs turite daug bičiulių ES, Europos parlamente, galite pasikliauti mūsų paramą ir mes visiškai atmetame bet kokį karinį Kalnų Karabacho konflikto sprendimą ar kitų šaldytų konfliktų sprendimą ir aš išreiškiau užuojautą šešių kareivių artimiesiems, tų, kurie neseniai mirė šiame e, ginče tarp e, azirių ir armėnų. Ir atmestu, atmetu prezidento Lyjevo pareiškimus, kuris tikisi, kad ši problema gali būti, spręsti, gali būti išspręsta karinėmis priemonėmis. E, mes visiškai remiame jūsų priemonės, kurios nustatytos yra Minsko grupės. Ir galiu tik tai armeniškai jums padėkoti, nes tai vienintelis žodis, kurį moku. Ačiū labai, ponas Vyginam, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu noriu pasveikinti poną Prahamijaną atvykus į Europos parlamentą. Kaip aš supratau, taip ir jūsų pirmasis vizitas. Mm, tikiuosi, kad mes tampriai bendradarbiausime ir ateityje. Malonu pastebėti, kad įvairiame socialinėme ir ekonominėme lygmenyje Armenijai pasiseka reformuotis, galbūt netokiu tempu, kokio mes pageidautume, tačiau vis dėlto e, sklandžiai plėtojasi es ir Armenijos santykiai. Man buvo malonu girdėti, kad jūs teigiamai vertinate ES rytų partnerystės iniciatyvas, kurios viena vertus įnešė naujų poslinkių mūsų dvišaliuose e, santykiuose, kita vertus ir um, tarp kitų šešių rytų partnerystės šalių. Labai svarbus ir regioninis bendradarbiavimas, daugia šalis požiūris. Rytų partnerystė būtent šie aspektai yra labai svarbus bet kokiai valstybei nori, norinčiai glaudžiau bendradarbiauti su ES. Dėl pietų Kaukazo strategijos manau, kad pats svarbiausias dalykas šiame pranešime yra tai, kad Europos parlamentas didžiąją balsų daugumą kreipėsi reikalaudamas šių konfliktų sprendimo. Uh, kaip e, mūsų santykiai plėtosis priklausys nuo ES ir aišku nuo kitų valstybių šiame regione. Nepriklausomai nuo Kalnų Karabacho problemos, kokias dar grėsmes e, teigiamiems poslygiams jūs išvelgiate jūsų šalyje? Ir antrasis klausimas susijęs su ponios Omen Reuten klausimu. Uh, Ar jūs matote galimybę kartu su Turkija spręsti įsisenėjusius konfliktus? Ar jūs čia išvelgiate kokių teigiamų poslinkių? Ačiū labai. Dabar ponas Hati Orijo.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 paminėti keletą dalykų, kurie jau buvo minimi, tačiau gerai bus juos ir pakartoti. Pirmiausia, susitarimų problema. E, susitarimo su Turkija problema, kuri nebuvo perdata Turkijos parlamentui. Manau, kad svarbu suprasti, kas už to slypi. Man susidaro toks įspūdis, kad šių susitarimų pasirašymo metu Ženevoje nuo to momento aš susidariau įspūdį, kad Turkija neperdo šių susitarimų savo nacionaliniam parlamentui. Taip pat buvo toks jausmas, kad ir Armenija neperdo šių susitarimų savo parlamentui. Toks jausmas buvo tuo metu. Uh, Gal galėtumėte pakomentuoti? Tai kitas klausimas susijęs su Kalnų Karabachu. Kaip jūs minėjote, esama priežasčių, kurios prisideda prie tam tikros stagnacijos. Norėčiau sužinoti, ar jūs e, matote kai, tam tikras išeitis. E, galbūt Azerbaidžanas galėtų bendradarbiauti su Turkija. Ar jūs numatytume, numatytumėte kokiu nors kitų pasiūlymų? Ar jūs tikėtumėtės kažkokios iniciatyvos iš ES? Uh, Gal galėtumėte pakomentuoti ir pono Tanako mintį. Jis kalbėjo apie sienų uždarimą su Turkija, nes tai būtų panašu kaip ir Graikijos atveju, nes Turkija okupavo dalį Kipro. Gal galėtumėte pakomentuoti šią situaciją, nes čia ir daugelis kolegų iš Graikijos išgirdo šias mintis. Ačiū, ponia Hatsijorjo. Dabar ponas Videman, dvi minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Armenijos Respublikos nacionalinės armi, e, asamblėjos pirmininką atvykusi čia. Aš e, noriu tarti keletą žodžių apie žiniasklaidos laisvę jūsų šalyje. Perskaičiau Europos komisijos ataskaitą Ir joje buvo kalbama apie tai, kad jūsų šalyje pasiekta tam tikros e, pažangos žiniasklaidos laisvės e, srityje, tačiau kokia situacija su radio ir televizijos licencijomis? Panašu, kad dvišalės e, sutartys, dvišaliai susitarimai nėra pasirašyti. Tiesa, tai, kas dabar vyksta Turkijoje, yra visiškai naujos tendencijos ir Turkijos užsienio reikalų ministras nori, kad Turkija tarptautinėje e, arenoje stovėtų šalia Rusijos, Irano, Sirijos, e, galbūt netgi prieš Armėniją, kitoje stovyklos pusėje. Kaip Jūs vertinate e, tokią situaciją? Ar nemanote, kad tas naujasis Turkijos uh, vaidmuo turėtų reikšti, kad patys regionai turėtų įgauti didesnį vaidmenį. Dabar žodį suteiksime pirmininkui. Bet prieš tai dar Čarlis Tenukas norėtų pasakyti. Aš manau, aš norėjau pasakyti, kad būtų labai absurdiška, jeigu Graikija uždarytų savo sieną su Turkija tarsi patvirtindama tą faktą, kad jie elgesi solidariai su uh, turkais, kurie, su graikais, kurių dal, žemės dalis yra užimta turkų Kiprė. Aš nepasisakau už sienų uždarimą, soli, pademonstruojant solidarumą su trečiosiomis šalimis jokių būdų. Taigi dabar pirmininkė Abdarhanien, jeigu galėtumėt per 10 minučių atsakyti, būtų labai gerai. Žinau, kad septyni klausimai pateikti, bet e, pasinaudokit galimybę kalbėti trumpai. Ես փորձեմ e, որոշ հարցեր միաձուլել եւ պատասխանել ընդհանուր այդ հարցերին։ Aš norėčiau atsakyti į klausimus bendrai, kiek tai įmanoma. Pirmasis klausimas buvo susijęs su tuo, ką reikia padaryti, kad e, būtų pralaužti ledai Armenijos-Turkijos e, santykiuose. Žinote, kad praėjusiais metais Ciuriche buvo pasirašyti du protokolai, kuriuos inicijavo Armenijos prezidentas Sarkisianas. Pamirštant tai, kad uh, e, armėnų genocidas buvo vykdomas Otomano Turkijos. 5 milijonai armėnų buvo išžudyti. Mes bandėme sukurti santykius su Turkija, diplomatinius santykius, be jokių iš ankstinių sąlygų. Mes norėjome, kad siena būtų atverta ir būtent tokioje dvasioje buvo pasirašyti tie protokolai. Tačiau aklavėtė susidarė dėl Turkijos vyriausybės. Praėjus dešimt dienų po protokolo pasirašymo Turkijos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras paskelbė pareiškimus, kuriuose buvo pareikšta, kad diplomatiniai santykiai su Armenija yra neįmanomi ir siena nebus atidaryta tol, kol Kalnų Karabaho sprendimas lieka neišspręstas. Tai yra aklavėtės priežastis. Dėl to susidarė Turkijos vyriausybės sukurta aklavėtė. Mes visi žinome, visi dalyvavome tose iniciatyvose. Rusijos užsienio reikalų ministras ir e, Prancūzijos prezidentas ir kiti tartautinės bendruomenės pareigūnai dalyvavo e, ceremonijose, kai buvo pasirašomi protokolai tarp Armenijos ir Turkijos. E, reikalaujant sukurti diplomatinius santykius be jokių šankstinių sąlygų ir atverti sieną su Armenija. O po to, kai jau protokolai turėjo būti ratifikuojami Turkijos didžiojoje asamblėje, e, buvo pradėta žaisti su e, laiko terminais. Armenijos prezidentas keletą kartų pareiškė, kad jis apsima atsakomybę už ratifikavą Armenijos parlamente nes prezidento partija turi daugumą Armenijos parlamente. Todėl šis protokolas buvo iš karto ratifik... būtų buvęs iš karto ratifikuotas po to, kai Turkija būtų ratifikavusi tai didžiojo asamblėjoje. E, kol buvo sakoma, kad protokolai nebuvo įtraukti į parlamento darbo tvarkę. Jie buvo įtraukti į darbo tvarkę. Mes tik laukime, kada Armenijos parlamento nuolatinis komitetas uh, galės aptarti tuos dokumentus. O paskui jie būtų buvę pateikti parlamentui svarstyti. Taigi e, darbo tvarkėje tie klausimai buvo surašyti. Armenijos prezidentas e, pagal savo konstitucinę teisę išėmė tuos protokolus iš parlamento darbo tvarkės. Tačiau parlamento išplėstinėje darbo tvarkėje tie protokolai išlieka iki pat šiandien. Kol kas Armenija nepadarė nieko, kas trukdytų šiam procesui. Ir jūs puikiai žinote, kad tai negali būti susijęta su armėnų genocido faktu. Lygiai taip pat negalima to susijęti su Kalnų Karabaho konfliktu. Atsakydamas ponui Kirilovui, norėčiau dar kartą pakartoti, kad mes išliekame korektiški savo pareiškimuose. Visos Armenijos valstybės institucijos e, stiprėja ir tobulėja, yra bandoma pasiekti pusiausvirą tarp pilietinių teisių ir visuomeninių pareigų, ne visuomet tai pavyksta, ypač žinant, kad mums stokoja tradicijų. Neretai valstybė uždeda tam tikrų apribojimų žiniasklaidai, norėdama uh, skleisti savo teisėtus interesus. Tačiau kartais žiniasklaida e, smogia negailestingų smūgių valstybės institucijoms ir e, net piliečiams. Valstybės institucijos neretai tokiu būdu turi apsiginti nuo žiniasklaidos. Tai, manau, yra susijęs su pereinamuoju laikotarpiu, kurį mes dabar išgyvename. Tačiau e, kad, pasiektume, kad suprastume pažangą, turime lyginti, kas buvo anksčiau ir kas yra dabar. E, pono Kirilovo parengtą pranešimą aš perskaičiau labai atidžiai, man patiko kai kurios idėjos ir pasiūlymai. Tačiau yra ir tokių, kurie man yra nepriimtini ir mes e, jiems prieštarausime. Aš apie tai jau kalbėjau savo pradinėje kalboje. Tačiau, kai aš pamačiau komentarus apie padėtį visose trijose pietų Kaukazo valstybėse ir jų palyginimą, aš supratau, kad šis pranešimas buvo labai subjektivus ir šališkas. Apie tai ir kalbėjau savo kalboje. ESBO Minsko grupės pasiūlymas ir Kalnų Karabaho konfliktas išsprendimas nebuvo atspindėti pakankamai gerai. Pono Kirilovo pranešime buvo kalbama tik apie e, teritorinio integralumo principą, kaip netinkama e, konfliktui sureguliuoti. Be bejonės e, šis principas pakerta pačių taikos dėrybų pamatus Ypač jeigu prisimintume, kas buvo priimta 2009 ir 2010 metais, bendradarbiaujant su ESBO Minsko grupės pirmininkais. Ten buvo vienu balsu pareiškiama, kad e, apsisprendimo principas privalo būti užtikrintas ir jo negalima nepastebėti rengiant naują ES Kaukazo politiką. Būtent apie tai Kirilovo pranešime kalbama Toks požiūris prieštarautų tarptautiniai teisiai, kuri yra aiškiai apibriešta jungtinių tautų dokumentos ir tarptautinėse sutartyse. Dėl Madrido principų. Taip, kaip mes keletą kartų jau sakėme, sutikame su Madrido principais kaip dėrybų pagrindu. pagrindinės grėsmės Armenijai greta Kalnų Karabaho. Armenijos Respublika užtikrina Kalnų Karabaho žmonių saugumą. Bėgant laikui, e, nekarta buvo bandoma uh, pažeisti Kalnų Karabaho žmonių saugumą. Kai kurio iš jų buvo užfiksuoti visai neseniai, kaip jau buvo paminėta. Kalnų Karabahas niekada nėra pažeidęs niekieno sienos, pradėjęs susišaudimų ar konfliktų. 1994 metais buvo pasirašyta uh, paliaubų sutartis ir Kalnų Karabahas uh, e, to sutarties laikosi, nes tai, to, tai įsipareigojo daryti. Aš manau, kad Kalnų Karabaho konfliktas gali būti sureguliuotas tik vadovaujantis trim teritorinio integralumo, e, apsisprendimo ir e, jėgos nenaudojimo principais, kurie yra numatyti jungtinių tautų. Klausimas, kodėl Turkija nenori tęsti dėrybų su Armenija. Turkija patiria labai daug spaudimo iš Azerbaidžiano vyriausybės ir kitų politinių jėgų. Yra labai aiškiai pasakyta, kad Azerbaidžianas ir Turkija yra ta pati tauta. Turkija Azerbaidžiano interesus traktuoja kaip svarbesnius negu protokolo pasirašymas, protokolo, kuris buvo pasirašytas Zürche praėjusiais metais. Mes manom, kad dabar e, atėjo laikas Turkijai veikti. Mes protokolus ratifikuotume jau šiandien, jeigu tik Turkija padarytų tai, kas jai e, pridera padaryti. Nors protokolai nebuvo įtraukti į parlamento darbo atvarkę Armenijoje Jie buvo įtraukti į išplėstinę darbo tvarkę, remintis Armenijos konstitucinio teismo sprendimu. Tačiau e, Armenijos prezidentas vėliau e, tuos klausimus išbraukė. Dėl žiniasklaidos laisvės ir žiniasklaidos padėties bendrai. Mes esame prieėmę nemažai pakeitimų rinkimų kodekse. Net du projektai buvo pateikti Europos tarybos e, atitinkamai komisijai. Neformaliais kanalais e, mes e, prašėme ir Europos komisijos nuomonės apie mūsų kodeksus, rinkimų kodeksus. Ir šiais metais, remiantis komisijos ekspertų išvadomis ir Europos tarybos išvadomis, mes turėtume parengti rinkimų teisės aktus. Esu įsitikinęs, kad pakeitimai bus peržiūrėti rudenį E, dėl įstatymų dėl televizijos ir radio. Šis įstatymas buvo priimtas ir pakeistas e, prieš mėnesį. Iki Liepos 20 dienos mes turėjome suorganizuoti viešąjį konkursą licencijoms. Europos, e, Armenijos parlamentas numato, kad šis teisės aktas galės būti peržiūrėtas atsižvelgiant į tolesnius poreikius. Ir paskutinis klausimas dėl Turkijos ir Turkijos regionių siekių. Mano nuomonė, būtent to Turkija siekia. Turkija tai demonstruoja savo veiksmais ir net ta, bando būti tarpininkė tarp Kalnų Karabacho ir Azerbaidžiano. Tai mums yra visiškai nepriimtina. Ne? Mes matome, kad Kalnų Karabaho konfliktą galima išspręsti tik pasitelkiant ESBO Minsko grupės tarpininkus. Nenorime, kad Turkija taptų ketvirtąją tarpininkę šiuose dėrybose. Turkija mėgina sustiprinti savo regioninį vaidmenį procesais, kurių mes neremėme. Ačiū. Presidente, eh, riprendiamo la. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar antrasis klausimų ir komentarų ratas. Pirmiausia, ponas Gžyp. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už pasisakymą. svečio iš Armenijos e, prisistatymą. Na, iš tiesų, jūs įveikėte ne, nemenką kelią nuo 2006 metų, kada buvote įtraukti į Europos kaiminystės politiką. Ir į atitinkamas europinės finansinės priemonės. Buvo sukurtos nacionalinės orientacinės programos 2070 metams. Mano klausimas štai koks, kaip jūs vertinate tų programų įgyvendinimą, tų programų, kurios buvo parengtos pagal Europos kaimynystės politiką. Armenija taip pat patenka į rytų partnerystę. Laukiame šiuo metu kaip tik, e, kuomet prasidės Euronesto darbas. Ir norėčiau jūsų paklausti, ponė pirmininkė, kaip jūs e, vertinate uh, Baltarusijos dalyvavimą Euroneste, ypatingai įtraukiant pilietinę visuomenę, turint omenyje, kad toje valstybėje vyko nedemokratiški rinkimai. Ir kad atstovavimas nėra visapusiškas. Dabar kitas klausimas, kaip jūs vertinate Pietų Kaukazo valstybių vaidmenį, įskaitant ir Armenijos vaidmenį, diversifikuojant energijos šaltinius Europoje ir taip pat bandant Europoje įvesti tam tikrą pusiausvyrą energetikos rytyje. Dabar dėl kito klausimo. Pranešėjas kuris pristatė savo pranešimą dėl Armenijos, teigia, kad daugiau dėmesio skirs ateičiai, nes tai yra geriausia prognozė prisimtiems uždaviniams. Tačiau tikrai, kažin, ar įmanoma išvengti tam tikrų klausimų iškilančių iš praeities. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų apie žmogaus teisės, pagarbą žmogaus teisėms. Tai visuomet buvo labai svarbu Europos parlamentui. Ir ypatingai dabar, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, matome, kad dėja ne visuomet yra gerbiamo žmogaus teisės jūsų valstybėje. Ačiū. Dėkoju ponui Gžybui. Ponas Mavro Nikolas. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiandieną turime Armenijos parlamento atstovą, tautos atstovą. Ir tikrai mes dabar siekiame pažangos santykiuose su Armenija, ypač tose srityse, kurias jūs jau minėjote - teisingumas, ekonomika, administravimas, regionis bendradarbiavimas ir ypatingai suvokiant, kad Armenija visomis išgalėmis tengiasi išspręsti regiono problemas ir bando padidinti gebėjimus stipresias pusės tam, kad būtų pasirašytas geresnis susitarimas ES, ypatingai po asociacijos sutarties. Dar kartą paliesiu tą temą, kurią aptarė ir kiti parlamentarai šiandieną. Prieš vienerius metus čia Europos parlamente buvo manoma, kad sienos tarp Turkijos ir Armenijos bus atvertos, kad bus atkurti diplomatiniai santykiai kad pasikeičiama bus ambasadoriais tarp šių valstybių. Europos parlamente netgi buvo pasiūlyta Turkijos min, užsienio reikalų ministro strategija dėl to, kaip būtų galima spręsti problemas kilančias tarp Turkijos ir kaiminių valstybių. Dabar iš to, ką jūs pasakėte šiandieną, pasirašius tuos protokolus, dėja, uh, jokių realių pastangų nematėme tęsti tuos darbas to, toliau ir atverti tas sienas ir atkurti diplomatinius santykius tarp dviejų valstybių. Taigi, kokiais būdais jūsų manimo Europos parlamentas arba apskritai ES galėtų padėti Armenijai pasiekti rezultatų, gerinant santykius su Turkija? Ačiū. Ačiū ponui Mavro Nikolas. Na, o dabar ponas Kovačiav, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pone pirmininkė, parlamento pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad šiandien atvykote pas mus. Mano valstybė yra didelė, Bulgarijoje didelė armėnų mažuma. Ir mes labai jautriai vertiname tai, kas vyksta jūsų valstybėje. Na ir Armenija, žinoma, yra sudėtingoje situacijoje kalbant apie regioną ir apie šalies vidų, nes pažangos pasiekėte tikrai labai didelės demokratėjimo prasme, kovojant su korupcija per įvairias sistemas, užtikrinant žiniasklaidos nepriklausomumą ir taip toliau. Na ir Armenija dirba puikiai su ES ekspertų grupe ir raginu ir toliau taip dirbti ateityje tarptautiniu mastu, kalbant apie Kalnų Karabacho konfliktą, čia turėtų būti įtvirtinti trys principai, kurie yra lygiaverčiai principai, tai yra teritorinis integralumas, teisė į saviraišką, apsisprendimą ir bešališkumas. Lengva nebus ir nebus įmanoma to pasiekti greitai, tačiau turime likti kantrus ir laikytis griežtai šių, dvie, šių trijų principų. Aš be jokios abejonės negaliu dėja pasidžiaugti, kad viena iš konflikto valstybių turėtų pasitelkti Europos parlamento pranešimus ir patenkinti savo ambicijas. Puikiai žinote, ką aš turiu omenyje, na, o dėl protokolų, štai ko norėčiau jūsų paklausti. Ar nemanote, kad būtų kur kas geriau Armenijai ratifikuoti protokolus, bet kuriuo atveju. Ir Turkija, Turkijai sukurti dar didesnį tarptautinį spaudimą, kad ir Turkija dar žengtų tą vieną reikalingą papildomą žingsnį. nulinių konfliktų politika, kurią reklamavo Turkija, galiausiai taptų realybė. Tokiu būdu. Ačiū panui Kovačiavui. Ponas Ungurjanu. Jis yra pranešėjas artimų rytų strategijos klausimų. Deja, jo nėra, taigi dabar ponas Landsbergis vieną minutę Ačiū, ponė pirmininkė. Mane neramina štai kas. Mane neramina, kad nėra pasiekta pažanga siekiant taikos tarp Armenijos ir Azerbaidžano. Mes tiesiog matome, kad yra užšaldytas karas, kuris gali atšilti, bet kuriuo momentu. Ir neteisinga, kad mes laikome tą laiko bombą be detonatoriaus Ir tarkim, jeigu Nabuko projektas taps realybę, tuomet e, gal, gali kilti pietų Kaukazo karas prieš Azerbaidžaną. Armenija gali būti įtraukta į šį geoenergetinį žaidimą kaip atpirkimo oška. Tuomet gali sprokti svarbios bombos tai yra pavojus, turint omenyje, kad ar, ar tai yra problema Armenijos politiniam elitui, kaip išvengti tokių didžiulių žaidimų aukos vaidmens. Ačiū. Grazie, onorevole Landsbergis. Eh, gli ultimi di... Ačiū ponui Landsbergiai. Paskutinės dešimt minučių skirtos jums, ponė pirmininkė.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 ir mes padarėme pažangos, kalbant apie Euronestą. Mes e, dirbame produktyviai su atsakingais asmenėmis iš Euronesto. Aš jau kalbėjau telefonu su Europos parlamento pirmininku Buzeku šio klausimu, kalbėjome apie svarbius klausimus, apie procedūrų projektus, apie esamas problemas. Buvo parengta daug pasiūlymų ir pakeitimų, remiantis e, projektų. Kalbėjome ir apie Baltarusijos e, bendradarbiavimo galimybę, kuri būtų šeštoji valstybė dalyvaujanti Euroneste. Baltarusija turi ir kitų galimybių tokių kaip penki vyriausybių atstovai, penki nevyriausybių, Baltarusijai buvo neprimtina. Mes sutarėme su delegacijų vadovais, kad jie susitiks čia Briuselėje. Aš pirmininkui Buzekui nusiausiu ir laišką raštu, kad būtų galima aptarti ateities planus. Mes dėsime visas pastangas, kad būtų įgyvendintos e, kaiminystės politikos priemonės, laikantis Euronesto strategijos. Dėl žmogaus teisų klausimo. Esama daug nuomonių Yra žmonių, kurie nuteisiami dėl politinių įsitikinimų. Tačiau, kalbant apie piliečius, kurie yra sulaikyti ar nuteisti dėl politinių pažiūrų, kalbant būtent apie juos, yra ir nuteistųjų už nusikalstamą veiką. Jie nėra nuteisiami už, už, už savo įsitikinimus, nuteisiami už padarytą nusikalstamą veiką. Kalbant apie demokratinės reformas, mes gerbimą teisinės valstybės principus ir demokratijos principus ir atitinkamos reformos yra daromos šioje srityje. Mūsų vyriausybė siekia, kad Armenijos Respublika taptų Europos šeimos nare. Dėl santykių su Turkija ir pažango šioje srityje nebuvimo ir ES galėtų padėti mums šioje srityje. Manau, kad e, progreso nėra dėl Turkijos vyriausybės nepagrįstos politikos. nes susitarimas buvo toks, kad protokolai bus pasirašyti ir ratifikuoti be jokių sąlygų. O šiandien Turiu pasakyti, kad mes pasirengę ratifikuoti protokolus, kuriuos pasirašė užsienio reikalų ministerija, tačiau aš nematau, kad Turkija savo ruoštų būtų pasirengusi padaryti tą pat. Kai Turkija ratifikuos protokolus, Armenija tučto jau juos taip pat ratifikuos. Dėl ES paramos ES galėtų paskatinti Turkijos vyriausybę ratifikuoti protokolus, kuriuos ji pati pasirašė ir tarsi pritarė be jokių šankstinių sąlygų. Taigi būtų galima iš Turkijos reikalauti kuo greičiau ratifikuoti šios protokolus. Aš nesutinku su tais, kurie siūlė mums ratifikuoti protokolus ir laukti Turkijos žingsnio. Mes padarėme pirmąjį žingsnį, tai Armenijos prezidentas išplėtė, išskėtė rankas, kviesdamas e, dialogui. Mes dar nuo 93 metų turime tokią situaciją, kai Turkija yra uždariusi savo sienas ir daugiau nei 17 metų niekas nesikeičia. Europos parlamentas turi žinoti ir tikriausiai sutiktų su manimi, kad 21 amžyje neturėtų būti uždarytos sienos. Mes nekalbame tik apie valstybę, kuris siekia tapti ES nare. Aš tikrai nesuprantu tokios valstybės, kuri e, uždariusi sieną su kita valstybė, kuri taip pat eina europietiškėjimo linkme. Mes esame įsitikinę, kad net jei mes ratifikuotume protokolus, Turkijos vyriausybė neratifikuotų protokolų. Jie bandytų juos e, atmesti ir tapti tarpininkais e, konfliktų su Azerbaidžanu srityje. Mes negalime pripažinti, kad Turkija taptų tai, taikintojų ir tarpininkų sprendžiant Kalnų Karabacho ir Azerbaidžiano konfliktą. Kalbant apie Kalnų Karabacho problemą ir ir esama priešiškumą. Turiu pasakyti, kad Azerbaidžiano prezidentas Alyjevas ir įvairūs azirų politikai e, turėjo galimybę išsakyti savo poziciją ir Kalnų Karabachas bandė išvengti jėgos. Jei kalbame apie Kipro klausimą, esama noro pasiekti paliaubas, Azerbaidžianas naudojasi savo um, pelnu iš naftos ir aš vis dėlto pasigendu ES ir tarptautinių organizacijų griežto atsako. Tai jos turėtų pas, pareikalauti Azerbaidžano konkrečių veiksmų. Aš tikiu, kad 21-ame amžyje reikėtų gebėti išspręsti tokias problemas, o mes vis dar kenčiame nuo 94 metų karų vykusių tarp azirų politikų. Manau, kad smurtas ir jėga nėra būdas spręsti šiuos konfliktus. Taikios diskusijos yra sprendimas ir to mes ir siekiame. Mes norime taikos su mūsų kaimynais ir darome viską, ką galime, kad visi konfliktai mūsų regione būtų išspręsti taikių dėrybų keliu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai buvo labai intensyvi ir išsami diskusija. Be bejonės išlieka daug neišspręstų klausimų, kuriuos reikėtų aptarti, bet bus dar kitų susitikimų, kurie leis toliau plėtoti mūsų bendradarbiavimą. Linkiu Jums širdingai geriausios kloties ir taikos procese taip pat. Ir tikiuosi, kad visi su jūsų šalimi susiję konfliktai bus greitai ir teisingai išspręsti. Tikimės, kad mes ES galėsime bendradarbiauti šiame darbe.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 Okay, so, uh, I would like to... Uh, Taigi dabar aš norėčiau pasveikinti ekscelenciją uh, Mohamed uh, e, Džavahad Aldoreki, kuris yra Irako ambasadorius Europos Sąjungoje. Kaip žinia, susidarė situacija, kurią reikėtų mums ir ne tik mums paaiškinti. Uh, Prieš keletą mėnesių įvyko rinkimai, o mes vis dar neturime galutinių rezultatų. Tuo pat metu šiandien yra terminas, kai turi būti išrinktas prezidentas. Tai yra susijęs su rinkimų rezultatais. Taigi tai yra paskutinė diena prezidentui išrinkti paskelbus rezultatus. Bet aš norėčiau pakviesti ekscelenciją kreiptis į mus, e, pasakyti kalbą. Aš įsivaizduoju, kad po to vyks diskusija. Norėčiau priminti kolegoms, kad darbo tvarkėje lieka dar vienas klausimas, po to, kai baigsime šį. Taigi dabar, ekscelencija, žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Leiskite man pirmiausia nuoširdžiai padėkoti pirmininkui Albertinį už tai, kad jis man suteikė tokią vertingą progą kreiptis į užsienio reikalų komiteto narius ir pristatyti e, besikeičiančią padį mano valstybėje ir dvišalius santykius tarp Irako ir ES. Man tikrai didelė garbė kreiptis į Jūs. Praėjus 35 metams e, brutalios. E, diktatūros ir totalitarnių režimo, e, per kurį Irakas buvo skirtas nuo kito civilizuoto pasaulio ir todėl gyvenimo lygis, švietimas, sveikata ir kiti e, sektoriai labai smarkiai nukentėjo. E, Irakas dabar pagaliau pradeda kvepuoti laisvę ir demokratiją, bet labai sudėtingoje aplinkoje, kadangi e, kilo beprecedentiškos bar barbariško terorizmo e, bangos iš įvairių e, pasaulio šalių atplaukiančios. Jas e, e, remia ir finansuoja daugelis šaltinių. Ir po dar septyniarių sudėtingų metų, praėjus dar daugiau laiko, gyvenimas pagaliau pasiekė stabilę būseną, bet tada buvo įvertinta, kad teroristų ir ginkluotų sukilimų metu šimtai irakiečių žuvo ir šimtai e, kasdien bėga iš šalies. Daug kas Iraką traktuoja žlugusią valstybę, bet iš tiesų taip neatsitiko ir pamažu terorizmas e, prarado pagrindą, laikai pasikeitė ir, kaip prancūzijos prezidentas sakė, vyko stebuklas kadangi mums pavyko išvengti pilietinio karo, tai jis jau niekada ir nebeivyks. E, saugumo padėtis pagerėjo, Al-Qaeda ir karinės grupuotės e, gavo labai stiprių smūgių ir nors jų galimybės smogti ženkliai susilpnėjo, jos vis dar išlieka kenksmingos ir dar patenka į mūsų šalį iš kaimininių valstybių. E, siekiant 2011 metų pabaigos, E, kada yra nustatytas e, terminas išvesti iš Irako užsienio kariuomenę. E, kaip žinia, tą sutartį pasirašė Irakas ir Junktinės Amerikos valstijos. Labai svarbu suvokti, kad Irako saugumo ir, ir ginkluotosios pajėgos susilaukė gero mokymo ir buvo gerai parengtos pereimti atsakomybę iš Junktinio Amerikos valstijų pajėgų. Uh, ir e, jau dabar gali beveik nepriklausomai veikti vietoje. Irakas ėmėsi pirmųjų žingsnių kelyje link demokratijos ir yra pasiryžęs toliau, nepaisant didelės kainos, ne tik kovoti su terorizmu e, viso laisvojo pasaulio vardu, bet ir e, dėl nuolatinių užsienio intervencijų kišimus į jo vidaus reikalus ir ypač iš kaiminių valstybių. Ne tik e, todėl, kad demokratija nėra priimtina daugeliu regionų, bet e, e, taip pat todėl, kad jis nori įsitvirtinti kaip valstybė ir suformuoti aiškius savo interesus. Mes, naujasis Irakas, esame pasiryžę užmėgsti gerus santykius su visomis kaiminėmis, santykius pagristus dvišalių E, dvišalių interesų pagarbą ir nesikišimų į vidaus reikalus. Mes tvirtai manome, kad tokios politikos propagavimas būtų naudingas visoms susijusioms valstybėms, užtikrintų stabilumą regione ir tai yra labai svarbu visam pasauliui, kadangi e, Irakas e, labai didelį procentą energetikos poreikių padengia. E, Pereinamasis laikotarpis yra labai sudėtingas. Daugelis e, rimtų iššūkių mūsų šaliai vis dar iškyla. Nuosis parlamentas bei vyriausybė su jie turės, turės susidoroti. Tarp jų yra sukurti su gero, gerą valdymo sistemą, diversifikuoti e, gerovės šaltinius ir e, ne e, pasikliauti tik tai nafta kaip pajamų šaltiniu. E, turime didinti žmonių gyvenimo lygį ir e, susidoroti su daugeliu politinių e, kliuvinių, kurie e, yra tokie jautrus ir sudėtingi, kaip, pavyzdžiui, kirkukas. Daugelis aiškių ir svarbių susitarimų yra pasirašyta su stambiomis naftos bendrovėmis, kurios leis padidinti naftos gamybą. Panašus susitarimai turi būti pasirašyti dėl dujų. Ponios ir ponai, Irakas yra sudėtinga valstybė, tai daugia etniška, daugia religinė, e, daugia kalbė valstybė. Ir e, taip yra buvę tūkstančius metų. E, mes turėdami tokią įvairią spalvę valstybę turėtume tapti turto ir gerovės šaltiniu. Irakas E, ir ypač politikai turi siekti pasitikėjimo tarpusavyje ir e, tai turi būti daroma per dialogą ir kompromisą. Nacionalinio sutaikymo ir vienybės procesas turėtų aiškiai atsispindėti formuojant naują vyriausybę. Jis turėtų apimti visus irakų, taut, irakiečių tautos e, komponentus. Santykiai tarp Irako ir Europos Sąjungos e, plėtojasi palankiai, dėrybos e, dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo e, prieš kurį laiką baigėsi ir tikimės, kad greitai jos bus pasirašytos. Šis susitarimas E, taps dvišalių santykių kertinių akmenių. Ir aš norėčiau padėkoti dabar atitinkamiems komisijos tarybos ir pirmininkaujančių valstybių ekspertams, kurie labai e, sunkiai dirbo su Irako partneriais siekdami šio tikslo. Taip pat noriu padėkoti Eurojus Lex darbuotojams už tai, kad jie taip aktyviai dalyvavo įtvirtinant teisinės viršenybės principus mano valstybėje. Supratimo memorandumas buvo pasirašytas dėl energetikos tarp Irako naftos ir uh, E, naftos ministerijos ir energetikos e, komisaro. Tikimasi, kad tai parengs dirba tolesniam bendradarbiavimo ateityje šioje srityje. Ponios ir ponai, nors Irakas siekia ypatingų santykių su ES visose srityse, mes, e, remiam, mes džiaugiamės, jeigu ES mus paremia, atkuriant visapusišką suverenumą. Ir išlaisvindamas Iraką nuo sunkios e, Junktinių tautų hartijos septintojo skyriaus naštos, kuri buvo uždėta Irakui kai jame dominavo ankstesnis režimas. Ir tikimės, kad ES investuos į mūsų šalį ir dalyvaus e, jos atstatymo procese. Ponios ir ponai, dabar norėčiau pakalbėti apie dvišalius santykius. Tai yra santykius tarp Irako atstovų rūmų ir Europos parlamento, kurie labai sparčiai plėtojosi per pasarosius keletą metų. Man labai malonu pagirti jūsų pirmininko ir ankstesnės delegacijos narių pastangas palaikant santykius su Iraku. Šios dvi demokratinės institucijos tokiu būdu suartėjo ir atsivėrė daugiau galimybių Irako parlamentarams pasinaudoti turtingą skirtingų Europos parlamento komitetų patirtimi. Buvo organizuojami gausus parlamentinių Irako delegacijų vizitai ir demonstruojama moralinė parama E, daugeliu, daug kartų apsilankant Bagdade. Noriu padėkoti baronienį Nikelsui, Anai Gomes, Nikolajui Miladnovui ir kitiems e, šios delegacijos nariams. Čia aš norėčiau e, pasakyti ir išreikšti viltį, kad gerbiami dabartinės kadencijos delegacijos nariai tokiai veiklai pritarė ir e, dabartinės delegacijos su Iraku pirmininkas toliau atliks e, e, tą misiją, kuri e, leis Irako politinėms įvairioms instancijoms palaikyti ryšį su ES. Be to mes tikimės, kad nebus įžeidinėjami Irako e, politinių institucijų ir Irako žmonių jausmai nes e, ir tikimės, kad Irako parlamento atstovai galės susitikti su jūsų delegacija e, daug kartų. Mes niekuomet nesusitaikome su intervencija į Irako vidaus politiką. Ir e, mes, ponios ir ponai, labai džiaugtumėmės, E, tolesnių jūsų susidomėjimų e, mano valstybės raida ir aš galiu pasakyti, kad mūsų santykiai leis toliau pastumėti prieki dvišalių interesų įgyvendinimą ir leis sukurti gerus santykius tarp mūsų parlamento. Ačiū. Uh, now, uh, like to... Dėkuoju ambasadoriu. Dabar pakviesiu pono Mauro, kuris yra pranešėjas Irako klausimų. Taigi kviečiu jį pasakyti, prašau, ponė Mauro. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ambasadoriui už puikius įžanginius žodžius. Ar girdite vertimą dabar, ponė ambasadoriu? Viskas tvarko? Puiku. Taigi tada pradėsiu ir užduosiu Jums keletą klausimų. Mums labiausia rūpi tai, kad iš jūsų gautumėme kuo galima daugiau informacijos apie naujos vyriausybės formavimą. Ir mano klausimai yra labai paprasti. Ką galėtumėte mums papasakoti apie naujos vyriausybės formavimą? Ar manote, kad tai vyks greitai? Kada tai turėtų įvykti? Ar jūs manote, kad tai bus greitesnis procesas nei 2005 metais, kuomet vyko pastarieji rinkimai? Ir galbūt galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie nesutarimus, dėl kurių dėje sunku suformuoti vyriausybę. Ponas Malikiai, Orlaviai ir kiti individualūs asmenys įsitraukė į politinės partijas, ne, ne, nesusitarė tarpusavį ir dėl to yra labai sudėtinga suformuoti vyriausybę, vyriausybę, kuri tinkamai atspindėtų pilietinę, vis, pilietinį, pil, atstovautų pilietiniai atstovy, e, visuomeniai. Ar galėtumėte išsakyti savo nuomonę šiais klausimais? Taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl smurto bangos. Jūs pats tai minėjote, kalbėjote apie saugumo tarnybas ir kaip sunku jums užtikrinti tinkamą tarnybų darbą su gerai apmokytais pareigūnais. Ir kuomet e, JAV pajėgos bus išvestos galutinai, kokius jūs tuomet išvelgėte iššūkius ir kaip rengėtės tam etapui. Na ir galiausiai dar norėčiau jūsų paklausti apie mažumas. Yra daugiau nei milijonas irakiečių Jordane ir Sirijoje. Kokių priemonių imsis kita vyriausybė, jūsų manimu, tam, kad susigražintų pabėgėlius? Nes daug tai žmonių tai yra išsilavinę žmonės, profesionalūs e, darbuotojai, turintys daug talentų, galintys prisidėti prie valstybės plėtos. Ir dar vienas klausimas. Norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate dėrybas tarp darbą baigiančios vyriausybės ir Europos komisijos. Kokius sunkumus jūs išvelgėte, turint omenyje šias dėrybas? Su kokiais sunkumais susidurėte ir kokius sunkumus išvelgėte ateityje ir kaip e, jūsų manimo būtų galima tų, e, tuos sunkumus išspręsti? Na, žinoma, pas mus egzistuoja tam tikros taisyklės ir parlamentas turi balsuoti tam, kad sustarimas būtų ratifikuotas. Uh, Tikimės, kad Irako parlamento nariai atvyks pas mus tam, kad mes galėtumėme pasikeisti nuomonėmis tarp parlamentarų. Tai būtų iš tiesų labai naudinga. Ačiū dabar ponia Gomeš pasisakys. Ačiū ponia pirmininkė, dėkoju ambasadoriui už tokį atvirą pasisakymą. Akcentuojat, kad, valstybė, kad Irakas yra sudėtinga valstybė Kita vertus, jūs pasakote apie tai, kaip viskas juda į priekį ir kad valstybė nėra stumiama į sudėtingą situaciją, į, į tą nenusisekusios valstybės statusą, kaip kad anksčiau buvo kalbama, ar nėra stumiama atgal į tą smurto liūną, kurį ir taip e, pamatė, patyrė Irakas. Na ir tos, ta pažanga dėrybose rodo, kad irakiečiai pasimokė iš praeities pamokų ir sugebės žengti tolyn ir vengti smurto. Smurtas, kurį matėme Irake, iš tiesų smurtas nukreiptas prieš irakiečius, smurtas, kurį kelia teroristų grupė, grupuotės, kuriuos, kurių jūs nesugebėjote iš, iš, išsklaidyti, kurios susiformavo po invazijos. Džiaugiuosi, kad jūs taip pat paminėjote užsienio kišimasi, užsienio valstybių kišimasi iš, iš kaiminių valstybių pusės. Dažnai šiame parlamente žmonės e, labai nerimauja dėl kišimosi uh, iš Irano pusės, bet e, šiek tiek ignoruoja kitų valstybių kišimas. Ir aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte kitų kaiminių valstybių kišimas į Saudo Arabiją, Siriją, netgi Turkiją, kuri kartais organizuoja tam tikrus reidus šiaurinėje dalyje. Taigi, norėčiau jūsų paklausti. Jūs teigiate, kad yra pasiekta pažangos ne tik dėl pabėgėlių, ponas Mauro uždavė klausimą dėl pabėgėlių į kaiminės valstybės, bet norėčiau paklausti, ar buvo pasiekta pažangos e, sprendžiant viduje perkeltų asmenų problemą, tai yra kur kas stambesnio masto problema nei pabėgėlių problema. Uh, Ir nors žinau, kad tai, aišku, susiję ir su saugumo situacija, ir dėl to žmonės negali sugrįžti į namus, nes nesijaučia saugus savo gimtinėse. Ir kaip jau sakiau, vakar Irako delegacijos posėdyje mes išgirdome, kad nevyriausybinės organizacijos spręs mažumų teisų problemas ir tikimės, kad nepaisant e, vykstančių dėrybų, pavyks dirbti toms nevyriausybinėms organizacijoms su Irako parlamentarais per ateinančius mėnesius. Ir nu, taip pat norėčiau Jums pasakyti, paprašyti Jūsų daugiau detalesnės informacijos apie susitarimą dėl energetikos, kurį pasirašė komisija. Ar tai susijęs su AKA naftolau, naftovietėmis ar, ar kitomis e, zonomis Irake. Ir dar norėčiau pasakyti, paklausti, ar negalėtumėte pateikti daugiau informacijos apie santykius su santykius tarp centrinės vyriausybės ir kurdų vyriausybės. Atsižvelgiant į prezidento Barzanį apsilankymą Prancūzijoje ir Vokietijoje, turiu pasakyti, kad Labai džiaugiuosi, jog įvyko tie vizitai ir aš manau, kad tai turėtų būti tam tikras elementas komisijai sustabdyti tą nenorą įsitraukti į darbą su regioninė Kurdistano vyriausybė, nes žinoma, ten yra daug galimybių, kurias reikia išanalizuoti, gerinant santykius ne tik su kurdų kurdų regioninė vyriausybė, bet su visu Iraku. Jeigu daugiau įsitrauksime į bendrą darbą su kur, kur, kur, kurdais ir kurdų regione saugumo lygis yra aukštesnis ir galbūt tie Irako pabėgėliai galėtų grįžti į kurdų regioną. Taip pat jūs skundžiatės dėl Irako delegacijos ir neseniai jūs gavote laišką. Deja, kur buvo teigiama, kad septintasis skyrius turėtų būti pritaikytas Irakui dėl to, kad kad nebuvo surastas vyriausybės sprendimas. Tai tikrai nėra daugumos Irako delegacijos nuomonė, su mumis nebuvo konsultuojamasi ir po vakarykščių konsul, konsultacijų Irako delegacijoje mes susitarėme dėl uh, tolesnės procedūros, neleisime, kad tokie dalykai kartotųsi ateityje ir galiu Jūs patikinti, kad tai tikrai nėra daugumos vyriausybių nuomonė, tai yra tik tai delegacijos pirmininko nuomonė. Ir mano manimu, dėje iš tiesų viskas susiklostė labai negražiai ir nepalankiai ir tikrai negaliu pritarti jo siūlymui. Mano manimu, toks pareiškimas yra nesažiningas, labai nesažiningas. Visiškai yra ignoruojama pažanga, nepaisant ir tų sunkumų, su kuriais Irakui teko susidurti. Ačiū. Dėkoju. Pone Lochbiller, kuri yra delegacijos pirmininkė santykiams su Iraku. Na ir tada e, jau leisime ambasadoriui sureaguoti. O po to bus kita klausimų banga, klausimų raundas. Lochbiller, prašau. Danke, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ambasadorio, už jūsų pranešimą. Keletas klausimų susijusių su žmogaus teisų pažeidimo atveju Irake. Viena vertus, Irakas turi labai liberalų žiniasklaidos laisvės įstatymą, tačiau vis dėlto atsitinka taip, kad žurnalistai Piratams paskiriamos didelės e, nuobodos už politinius įsitikinimus. Esama daug e, išpolių prieš žurnalistus ir negalime atmesti tos galimybės, kad slaptosios tarnybos Irako galbūt yra atsakingos už šios išpolius. Uh, Kalbant apie neteisminius nuteisimus, kankinimą ir savavališkus suimimus, kurie yra organizuojami slaptųjų tarnybų, ar e, jūs ketinate atsakingus asmenys patraukti baudžiamojan atsakomybin? Kita vertus, tiek iš Irano, tiek iš Turkijos pusės e, organizuojami išpoliai Irako pasienyje. Ministras pirmininkas Almaliki birželio mėnesį kalbėjo apie juos. Žmogaus teisų organizacijų žiniomis šie išpoliai yra rengiami ne tik prieš kurdų partizanus, tačiau ir prieš civilius. Viena nevyriausybinė organizacija pranešė apie 500 šeimų, kurios buvo išvarytos iš e, savo gyvenamų regionų. Noriu sužinoti, ar Irako vyriausybė ruošiasi, ką nors daryti, kad situacija pasikeistų. E, kitas klausimas susijęs su Kemp Ašro atveju. Jūs Tikriausia žinote, kad ši stovykla Ešrife buvo um, užgrobta ir Liepos 11 dieną Reuters žiniomis Irako teismas išdavė orderį suimti 39 asmenis. Noriu, kad ambasadorius pasakytų, kuo kaltinami šie 39 asmenys. Jiems e, primetama, kad jie pažeidžia žmogaus teisės. Ačiū labai, ambasadoriau, žodis jums. Mes vis dar turėsime išklausyti ir kitus e, keturis klausėjus. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jums už klausimus. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Mauro paskutiniojo klausimo. Dėl uh, susitarimo. Aš savo ruoštų galiu pasakyti, kad Dėrybos. Difficult, uh, uh, Dėrybos vyko sklandžiai, tiesa. Paprastai dėrybos su arabų šalimis ar šio regiono e, šalimis yra ženklinamos žmogaus teisų pažeidimo atveju. Tačiau aš manau, kad esame smulkių detalių ir manau, kad kad yra parengtas puikus susitarimas ir dabar mūsų laukia ilga procedūra, kai skirtingi nacionaliniai parlamentai turės ratifikuoti šį susitarimą. Tai labai svarbus susitarimas, tapsantis kertiniu akmeniu ir mūsų ateities santykiams. Kitas pono Mauro klausimas dėl ginkluotojų pajėgų vaidmens. E, panašu, kad milijonas žmonių yra ginkluoti ir tai yra patys irakiečiai. E, ir visa armija buvo tiesiog paleista okupacijos metu. Mes suvokėme, kad e, tos pajėgos tiesiog nebenorėjo likti tame regione. Ir prieš metus, daugiau nei prieš metus, vyko labai sudėtingos darybos su JAV Ir galų gale mes pasiekėme susitarimo, kai Amerikos ambasadorius pareiškė, kad e, susitarimas pasiektas ir manau, kad šis susitarimas yra labai geras, panašus kaip su Japonija ir Pietų Koreja. 2000, iki 2011 metų šios šalys turės palikti mūsų šalį. Daug pastangų buvo įdėta apmokant ginkluotasias pajėgas. Aš manau, kad 99 procentai visų operacijų yra vykdomos šiuo metu Irako ginkluotojų e, pajėgų. Aišku, mes neturime ginkluotojų oro pajėgų ir čia būtent JAV ginkluotosios pajėgos teikia pagalbą. Tačiau panašu, kad 2011 metais visas e, karinės operacijas e, perimsime mes. Pabėgėlių klausimas. E, tai labai kebli humanitarinė problema. Irakas nėra tradiciškai žinomas kaip valstybė, kuri eksportuoja pabėgėlius. Mes turime 7 milijonus Egipto pabėgėlių, turėjome, tiksliau pasakus, dešimtajame dešimtmetyje. Pagal saugumo tarybos sprendimą Irakas buvo boikotuojamas kurį laiką, bet to daugelis irakiečių atvyko čia į Belgiją ir į kitas ES šalis ne dėl um, kitų priežasčių, dėl finansinių priežasčių. Buvo e, surinktos įvairios Alkaidos e, atakos ir Irakas jau buvo ant pilietinio karo slengščio, būta tiek smurto, Tūkstančiai irakiečių e, teko palikti Iraką, jie pabėgo į Siriją, Iraną, Jordaniją, Egiptą, Libaną. Aišku, diskutuojama dėl pačių skaičių. Kaiminės vyriausybės teigia, kad e, jos prieimė daugiau nei milijonus um, iriečių, irakiečių. Tuo tarpu jungtinių tautų žmogaus teisų galiotinės e, pateikia tūkstančius irakiečių. Tokį skaičių tai yra. Turiu pasakyti, kad tūkstančiai irakiečių tiesiog vyksta į kitas valstybės kaip turistai. Jie išvyksta, o po to vėl sugrįžta į Iraką. Tačiau, aišku, kai kurios valstybės priima Irako žmonės ir teikia daug didelę paramą jiems. ES labai kilni šiuo atžvilgiu. Dėl vyriausybės formavimo. Na, aš norėčiau jūsų paklausti apie Belgiją. Taip tiesa, tai tikrai e, sudėtingas klausimas. Mes turėjome diktatūrą, o dabar per minutę turi, turėtų būti tarsi sformuota vyriausybė. Seniau Sadamas nuspręsdavo ir per, per minutę vyriausybė būtų, būdavo suformuota. Dabar netai paprasta tai padaryti. Pavyzdžiui, e, sunitai pas, paskutiniu atveju boikotavo vyriausybės sudarimą. 62 procentai visų išrinktų narių buvo sunitai. Tačiau mes turime pas, išmokti pasitikėti vieni kitais, pripažinti vieno kito nuomonę, ieškoti kompromisų, sugebėti vesti dialogą. Ir tai vyksta sutelkus pajėgas, tai vyksta ir mes tikime, kad e, greitai sulauksime ir vaisių, tačiau turime būti kantrus. Ponios Gomeš klausimas. Taip, dėl kaimininių valstybių kišimos Aišku, negalime pakeisti kaimynių, ypač Irako atveju, tai labai sudėtinga ir mes, aišku, dar iki 2003 metų turėjome puikius santykius, vyko ir karai, buvo kišamasi, Sirija e, priklausė vienam blokui, tačiau mes puoselėjame ir broliškus santykius su kaiminėmis e, valstybėmis. Tiesa, būta daug vakumo, kai buvo nuverstas e, Sadamas Huseinas, tai ne tik režimas buvo nuverstas, visa valstybė buvo sužlugdyta. Ir reikėjo rasti sprendimą, kai, nuo ko pradėti naujos valstybės kūrimą. Atsirado vakumas, kurį reikėjo užpildyti. Aišku, kai kurios e, mūsų kaimynės tiesiog kreipėsi į mus ir gaila, kad arabų broliai, su kuriais mus sieja tiek interesų, tiesiog neteikia mums galimos pagalbos. Jie neteikia pagalbos ir pavyzdžiui paskutiniai rinkimai. Aš čia kalbu apie savivaldos rinkimus ir kalbu labai atvirai. Visos kaimynės kišosi, nepriklausomai nuo to, kokį ryšį jų su mumis. Jos kišosi dėl skirtingų interesų. Demokratija e, kelia ir galvos skausmą įvairioms valstybėms. Kiekviena kaimynė norėtų, kad Irakas būtų toks, E, kokį jį įsivaizduoja jos. Antri pagal dydį naftos rezervai yra Irake. Ir mes sudarę susitarimus su pagrindinėmis kompanijomis mes eksportuojame tarp 6 ir 7 milijonų barelių per 6 metus. Aišku, ne visos kaiminės patenkintos dėl tokių skaičių, tačiau uh, Mes nenorime kištis į valst... kitų valstybių kaiminių reikalus, mes bandome užmėgsti regioną, bandome kalbėti su regionu ir su visu pasauliu um, energetikos klausimais. Um, manau, kad tai yra svarbu visam pasauliu, skaitant ir Europą. Dėl ekonominio bendradarbiavimo mūsų ekonomikos yra susijusios. Ir mes vis dar kantriai kovojame dėl to. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl viduje perkeltųjų asmenų. Kai prasidėjo sekre, sektoriniai nesutarimai, daugelis žmonių išsikėlė iš savo uh, apgyventų regionų ir taip pasakytina ir apie sunitus. Paskutinė nacionalinio susitaikymo fazė. Taip, aš taip pat gyvenau tokioje srityje. Tiesa, jei aš, aš tuo metu, kai tai vyko, buvau čia, tačiau jeigu būčiau gyvenęs Irake, nebūčiau galėjęs aplankyti savo namų, vyko etninis valymas. Uh, Manau, kad būtent ta fazė dabar jau baigėsi. Dėl nevyriausybinių organizacijų, taip pat ponia Gomeš klausė. Mane spaudžia laikas. Pabandysiu trumpai paaiškinti. Uh, E, šių dviejų žodžių tiesiog nebuvo mūsų žodyne žmogaus rai, e, teisės, e, nevyriausybinės organizacijos, bet neturėjome mobilo, mobiliojo ryšio. Mes buvome atkirsti nuo viso likusio pasaulio. Aišku, esame žmogaus teisų pažeidimo atveju, tačiau mes turime ministeriją atsakingą už žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Mes turime ir žmogaus teisų tyrimo komisiją Paskutinė ataskaita, kurią prieš tris dienas paskelbė jungtinės tautos, atspindi, kad Irakas priklausomas nuo tos informacijos, kurią teikia žmogaus teisų um, ministerija. Taip pat pasakytina ir apie nevyriausybinės organizacijas. Labai lengva būtų korupcinė organizacija. Tačiau dabar um, yra visa eilė nevyriausybinių organizacijų, kurios uh, stengiasi taip e, plėtoti savo veiklą, kad jų vaidmuo sustiprėtų. Ir manau, kad tas vaidmuo stiprėja. Important. Energetikos klausimas ir susitarimas tas rytie Tai buvo labai svarbus dokumentas. Abi pusės ir Irakas, ir ES energetikos komisaras labai daug dirbo, entuziastingai dirbo tuo klausimu, nes mums Europa yra reikalinga, mums ES yra reikalinga. Mes visi suprantame, su kokiais sunkumais ES pati susiduria, bandydama diversifikuoti energijos šaltinius, nepriklausyti nuo vieno energijos gamintojo. bet tuo pat metu e, matome dvi šalius interesus e, bendradarbiavime. Neseniai buvo pasirašytas e, svarbus susitarimas dėl dujų. Aš manau, kad reikėtų jau pradėti techninės dėrybės tarp Irako ir komisijos dėl praktinių žingsnių, kurie leistų Ir e, turėtume į tą sustarimą įtraukti ir AKA e, dujų naftos lauką. E, mes steigiame Kurdistano regioną šiaurės Irake. Tai mums yra nauja kultūra. Dauguma irakiečių mano, kad federalizmas reiškia tarsi valstybės suskaldimą, separatizmą. Kartais Belgijos pavyzdį mes pateikėm, aš tikiuosi, kad tai yra geras pavyzdys Irakui. Mes labai stengiamės abi pusės. Be abejo, yra labai daug problemų, daug nesusipratimų tarp centrinės vyriausybės ir regionų vyriausybių, tačiau reikia vadovautis abiejų pusių išmintimi. Mes siekiame susitarimų Kirkuk ir kitur e, yra labai daug e, tokių užšaldytų taškų ir niekas nejuda iš vietos. Ir manau, kad Irake labai svarbus faktorius yra nepasitikėjimas. Tačiau supraskime, kad Irako centrinė vyriausybė regionų valdžia yra pakankamai geros formos ir e, pakankamai sveikai gali dirbti. Jūsų pasiūlymas dėl e, Europos buvimo, Kurgis, e, Kurdistanas yra Irako dalis ir Irakas yra suinteresuotas. Taip, aš pritariu tam, ką jūs sakėte. Pone Logbėr, pirmiausia, dėkoju už jūsų gražius žodžius. Žmogaus teisės Irake, kaip aš jau išsakiau anksčiau, tai yra naujas reiškinys mums, bet mes mokomės. Turime ministeriją, turime puikią ministrę, moterį, yra krikščionė, labai atvira. Ir visą laiką iškyla sunkumų su kai kuriomis vyriausybės ministerijomis. Aš jūsų sulaukiu daug paramos iš parlamento, iš NVO, iš visuomenės. Pavyzdžiui, kai kalbam apie kankinimus ir panašius dalykus, taip, tie dalykai egzistuoja. Ir ne tik mūsų kalėjimuose. Amerikos okupacijos laikotarpiu tokie faktai taip pat buvo užfiksuoti ir negalima šimtų procentų sukontroliuoti padėtis. Net ir įsitvirtinusiose demokratinėse valstybėse tokių atvejų pasitaiko tokio elgesio su kaliniais. Jūs paminėjote, kad niekas kalėjime negalėtų būti laikomas be teismo nuosprendžio. Ta sistema plečiasi, auga kasdien, kas mėnesį padėtis yra geresnė negu buvo prieš trejus ar ketverius metus. Dar jinai nėra tobula, dar mes turime tobulėti. Bet e, manau, kad jau nebereikia netitikinėti mūsų, ar kaip ir kitų, kurie tiki žmogaus teisę. Taip, mes turim žiniasklaidos laisvę. Mes didžiuojamės žiniasklaidos laisvę ir tuo giriamės regione. Ankstesnėje uh, administracijoje mes turim du laikraščius. Vieną uh, vyriausybei, o kitą kitas opozic... kitas e, buvo kitoks vyriausybės laikraštis ir dabar turim gal 15 ar 16 laikraščių ir niekas jų nekontroliuoja. Į teismus tokie žurnalistai nebepapuola. Yra buvę atveju, kai Irako žurnalistai e, buvo nužudyti ar su jais buvo elgiamas ne taip, kaip reikia. Bet tai yra lėtas procesas. Aš manau, kad tai reikėtų suprasti. Irakas ilgą laiką buvo brutali diktatūra. Aš sutinku su jumis, kad tokių dalykų negalime toleruoti, jie neturi tęsis, jūs reikia nutraukti. The MKO. Mm, madam, uh, Realize... Pone, jūs turbūt suprantat, kad MKO rėmė sadamistai. Jie dalyvavo negailestingose uh, Kirgistano veiksmuose. Matėte patys ir poną ir ponę Radžiovit per televiziją prieš ketverius, penkerius metus, kai Prancūzijos policija patruliavo net Paryžiaus centre, 3 milijonai dolerių buvo supakuoti laikraščius ir perduoti Irako vienam leidiniui. E, mes visi suprantame, kad yra Irako kankinių toje Irako teritorijoje. Mūsų karinės pajėgos bandė patekti į tą teritoriją ir niekas nežino, kas ten iš tiesų vyksta. Mes bandome aktyviai apginti taisyklės, bet labai gaila, kad tas incidentas įvyko. Mes niekad nepriversim tų žmonių grįžti, bet jų ir nereikia mums mūsų šalyje. Jie turi savo tėvus, vaikus, bet mes jų nenorime priminti, priimti. Neretai jie turi e, amerikietiškus ar kanadietiškus pasus, tai tegu ten ir važiuoja. Mums tokių žmonių nereikia. Tokie žmonės turi būti patraukti į teismą ir jiems turi būti keliamos bylos. Ištisos šeimos turi būti patrauktas baudžiamon atsakomybėn ir turi būti išaiškinami tikri faktai. Tai nebūtų nieko naujo. Ne vakar ir ne šiandien mes apie tai pradėjom kalbėti. Uh, Ačiū labai, kaip matote, laiko lieka nedaug, yra dar keturi kalbėtojai. Ir norėčiau, kad pusantros minutės būtų skiriama kiekvienam. Pirmiausia, ponas Majeris. Sí, sí, presidente. Le sugiero para el próximo. Taip, ponė pirmininkė. Aš siūlyčiau per kitas diskusijas nedalinti kalbėtojų į pirmos klasės ir antros klasės kalbėtojus, kad visiems laiko būtų skiriama vienodai. Dabar antro raundo kalbėtojai gauna mažiau laiko. Pone pirmininkė, mane nustebino delegacijos pirmininkės pareiškimai, kuri teigia, kad yra būkštojama, kad Iranas gali pasirinkti ministrą, ar, ministrą pirmininką marionetę pačios įtakingiausios partijos veikia teritorijoje ir dabar tūkstančiai amerikiečių yra toje teritorijoje. Taigi turime labai būti atsargus su tokiais pareiškimais. Ir norėčiau pirmiausia jūsų paklausti apie kaltinimus, kurie buvo išsakyti Irako nacionalinio alijanso dėl tam tikrų nesklandumų per rinkimus. Dėl to, kad buvo kai, kai kurie kandidatai atsiemė savo kandidatūras. Ir norėčiau paklausti, ar esant tokiai sudėtingai situacijai, kai taip sunku suformuoti vyriausybę, ar ta religinė sąranga nulėmė santykius e, dėl tarp ministro pirmininko ir ministrų, kad ministras pirmininkas turi būti vienos religinės grupės, ministrai kitų religinių grupių, ar dėl to, ar ne dėl to kyla problemų formuojant vyriausybę. Mano frakcija visuomet pasisakė prieš invaziją, tai buvo karas, kuris buvo beprasmingas, beprasmis, nieko gero nedavė, mes visuomet pasisakėme prieš tai. Masinio naikinimo ginklai buvo susijęti su Al-Qaeda, bet labiausiai ten viliojo būtent nafta Ir dabar apie naftą aš norėčiau paklausti. Tai buvo karo Irake pagrindinis pretekstas. 4 milijardai dolerių buvo skirta pagalbos, modernizuojant įrangą Baską pakrantėje ir įdėgiant tam tikras naftos gavybos įrenginius. Kaip jūs investavote tas lėšas, kad būtų atnaujinta infrastruktūra? Ačiū, panas Kačinas. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, nes Nes Mesopotamija visada pasižymėjo daugio, pagarba daugia kalbystiai. Turiu pasakyti, kad Irakui reikia uh, savo laiko. Ir aišku, galime palyginti Iraką ir su Belgija. Belgija turi monarchą, kuris atstovauja valstybei, tačiau Irakui reikia prezidentės ar prezidento, reikia vyriausybės ir norime sulaukti ir teigiamos žinios iš Irako. Europos parlamentas siekia gerų santykių su visomis jūsų in, institucijomis. Nenorime, kad um, dar kartą įvyktų panašus nesusipratimai kaip pastaruoju metu. Aš pats lankiausi Irake, tiesa, tik Kurgis, Kurdistane. Turiu pasakyti, kad labai svarbu suformuoti vyriausybę, kad visas Irakas taptų atviras svečiams iš užsienio. Uh, Tik tokiu būdu pavyks e, atgaivinti ekonomiką. Pone ambasadoriau, ar jūs turite kokių planų susijusių su transporto ar energetikos infrastruktūros atnaujinimu? Kaip ketinate atgaivinti ekonomiką po ilgų karo metų, juk dabar laikas investicijoms. Aš mane domintų ir senosios Mesopot Mesopotamijos žemės ūkio potencialas. Uh, Mr. Atkins, please. Ponas Ratkins. Visuomet labai trumpai. Du trumpi klausimai. Pirmiausia, dėl infrastruktūros, um, pratysant ankstesnį klausimą, kas nutiko turintominės santykius tarp nacionalinės ir vietos vyriausybės dėl elektros energijos infrastruktūros. Kitas dalykas. Kas nutiko su antikvarinių daiktų konfiskavimu. Tai mums irgi labai rūpi. Thank you very much. Ačiū. Ponas Tanokas. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas klausimų. Pirmiausia, mes visi pripažįstame, kad federalinė Irako struktūra yra labai gležna, nestabili. Ar tai reiškia, ambasadoriaus nuomonė, galbūt tai yra per dėm politinio pabudžio klausimas, Ar turėtų būti tai nuolatinė koalicija, kurią eitų ir sun, sunitai, ar tai galėtų būti federalinė sąranga, kuriai vadovauja šie daugumos vyriausybė ir sunių mažumos ten nebūtų. Dabar kitas klausimas, kuris mane domina, yra dvišaliai santykiai tarp Irako ir Arabos, Arabų kaimynų. Ypatingai Saudo Arabija, kuri, žinoma, nervingai reaguoja į Irano įtaką Bagdade ir Siriją, kuri visiškai dėl kitų priežasčių yra suinteresuoti esant santykiams tarp Damasko ir Irano. Ir ba Bathų režimas, vienintelis išlikęs režimas, turint omenyje Irano šeitų santykius, e, galimai gerus santykius ateityje su Bagdado vyriausybė. Dar vienas klausimas, kuris man labai rūpi. Aš dalyvauju sirų gelbėjimo kampanijoje Didžiojoje Britanijoje ir norėčiau paklausti, kaip būtų galima išsaugoti senovės krikščionių paveldą ir sirių krikščionių mažumą, kurie dėja turi bėgti į Jordaną ir Siriją. Ačiū. Thank you very much. Ačiū. Jūsų ekscelencija, gal galėtumėte dabar per penkias ar septynes minutės atsakyti į klausimus. Tai jums būtų paranku. Pirmasis klausimas dėl to, kad Iranas bando primesti vyriausybę Irake. Ir Nemanau, kad tai yra įmanoma, rinkimai buvo laisvi, aišku, buvo sukčiavimų, neregul... ne, ne, nenuseklumo rinkimuose. Ir yra kaltinimų dėl prieartėjimo prie Irano, bet tai nėra pagristi kaltinimai. Ir vyriausybė bus įtraukianti, kuri turės atstovau, atstovus iš visų Irako vyriausybės grupių ir turkai, ir šeitai, ir sunitai. Tik taip įmanoma. Vienintelis būdas toks yra. Ir visi politikai tą supranta. Ir aš esu įsitikinęs, kad yra vienintelis būdas, kaip būtų galima suformuoti vyriausybę, naują vyriausybę. Dėl to ir užtrunka visas procesas gan ilgai. Tai nebus nei šeitai, nei sunitai, vien tik tai. Netgi e, konstitucijoje apie tai kalbama šeitai yra dauguma. Ir galbūt e, parlamente jų yra daugiausia. Taigi jie turi susitarti tarpusavyje. Kol kas dabar nesusitarę dar yra tarpusavyje. Ir gali būti, kad kitas ministras pirmininkas bus šeitas. Bet taip yra dėl to, kad jų yra daugiausia. Tai yra demokratijos esmė. Dėl, dėl naftos. Prieš keletą mėnesių Irakas pasirašė labai svarbius susitarimus su naftos gavybos kompanijomis. Dauguma jų, atvirai pasakysiu, yra europietiškos bendrovės. Amerikiečiams teko tik tai smulkus kontraktai. Ir tose kontraktuose jų dalis iš tiesų yra nedidelė. Taigi nereikia bijoti. Europiečiai paėmė viršų. Dabar dėl santykių tarp Irako atstovų rūmų ir Europos parlamento. Visiškai pritariu jūsų minčiai. Naujasis parlamentas dabar pas mus yra. Dar jis neišrinko pirmininko, tačiau kai išrinks, išrinktas bus parlamento pirmininkas, pradėsime bendrą darbą. Ir matau poną Piotiringą salėje. Ir jo kadencijos metu iš tiesų labai padėjo mums. Ačiū Jums ir malonu Jūs matyti. Dabar investicijos į infrastruktūros projektus. Negalime sauliaisti tokių dalykų, investicijos mums yra reikalingos ir dėl to parlamentas balsavo dėl labai svarbaus investicinio įstatymo, tokio padrasinančio įstatymo. Dabar matome Prancūziją, Kiniją. Kinija visada, visada ateina pirmoji Turkija taip pat, Belgijos įmonių, vokiečių bendrovių irgi matome pas mus, ypatingai naftos sektoriuje. Ir čia, kaip sakė gerbiamas parlamentaras, mums neužtenka 10-15, reikia 200 milijardų dolerių vertės investicijų ir matome tas investicijas galiausiai ateinančias, nes naftos reikia visiems. santykiai su Saudo Arabija, Sirija. Turėsiu diplomatiškai išsisukti. Kaip sakiau, nesame geriausiuose santykiuose su kaimynais. Kai kurie kaimynai kaltina, kad teroristai kerta sieną ir aišku, jie dėl to nesidžiaugia. Uh, Ir tai yra tiesa. Ir tokios regioninės įtampos jaučiame santykiuose su kaimynais. Ne visi kaimynai džiaugiasi dėl to, dėl to, kad į mūsų regioną ateina demokratija, dėl to, kad Irakas gali tapti labai stambių naftos gamintojų. Čia yra daug priežasčių, bet galiausiai niekas negali prieštarauti mūsų valstybei. 300 milijonų žmonių mūsų valstybei negalima nepriimti, nepripažinti tokios valstybės. Na ir apmaudu, kad praradome tam tikrą paveldą žemės ūkio srityje. Praeitą savaitę su užsienio, Belgijos užsienio reikalų ministru buvau Bagdade ir jis paklausė, yra toks muziejus. Ir mes nuvykome į tą muziejų. Ir dabar situacija yra geresnė. Ten yra dvi didelės salės, kur yra muziejaus E, eksponatai. Kartu su užsienio valstybėmis buvo įrengtos tos salės, tik tai dėja ten tik 50 procentų to, kas buvo anksčiau. Kiti mm, eksponatai yra sunaikinti, prarasti. Ir Irake faktiškai nesvarbu, kur pasikapstytumėm, vis tiek kažką rastumėm. To paveldo yra tiek daug. Taigi, manau, kad dar čia yra galima padirbėti šioje srityje. Ačiū tikiuosi, kad e, diskusijose buvo išgirsti atsakymai tam tikrus klausimus. Na ir dabar norėčiau padėkoti Jums, ambasadoriu. Ačiū. Tęsime darbą su Torban Brilė, kitu ambasadoriumi. Yeah, okay. Don't go away. Stay put. Okay then. Well, thank you, Ambassador. Ačiū. Pone ambasadoriu, kad atvykote, šiandien kalbėsime ir kitų svarbių klausimų, tai yra rinkimai Sudane. Neseniai lankėsi buvęs Pietų Amerikos prezidentas panas Tambombeki. Mes su juo aptarėme daug problemų susijusių su tuomet būsimais rinkimais. Vyko ir referendumas dėl e, apsisprendimo teisės. Ir sausio mėnesį vyks dar vienas referendumas. Kiek vėliau prie mūsų prisijungs ir du kolegos, kurie lankėsi ten tai Veronik de Kaiser ir ponia Gomeš. Jos lankėsi Sudane. Taigi, ambasadoriaus žodis jums. Pone pirmininkė, ačiū Jums labai. Ačiū už galimybę tarti keletą žodžių apie situaciją Sudane ir galbūt apie dabartinę situaciją, nes šiuo metu Sudane vyksta svarbus istoriniai įvykiai. Mes išklausėme ir Europos rinkimų stebėsenos misijos narius, kurie teikia ataskaitas po rinkimų. Taigi e, rinkimai įvyko ir e, to pasiekoje Sudanas turi naują vyriausybę, tiesa, tie patys e, asmenys. Aš turiu pasakyti, kad Sudane bendradarbiaujama ir rengiant bendrą taiko susitarimą. Uh, Jis buvo baigtas renkti 2005 metais ir juo baigėsi keli dešimtmečiai karų Sudane. Taigi dabar Sudanas yra ypatingai svarbioje fazėje, kaip teisingai pasakė pirmininkas, kitų metų Sausio mėnesį pietų Sudane vyks referendumas, kurio metu Pietų Sudano piliečiai nuspręs, ar jie nori likti kaip Sudano dalis, ar nori tapti nepriklausomu regionu. Taigi šiuo metu ši šalis verčia labai svarbų istorijos puslapį. Sudanas e, geografiniu požiūriu yra pati didžiausia valstybė Afrikoje. Jos ji ribojasi su gan nestabiliomis kitomis Afrikos valstybėmis. Ir Sudano likimas yra labai svarbus, vertinant iš politinės perspektyvos. Kalbant apie taikos susitarimą, jame buvo numatyta surenkti referendumą kitų metų sausio mėnesį. Šis taikos susitarimas buvo pasirašytas dviejų Dviejų šalių ir jų pasirašymą stebi taip pat tarptautiniai stebėtojai. E, šio susitarimo įgyvendinimas labai svarbus ir pirmiausia svarbu e, ženklinti, nubrėžti sienas tarp pietų ir šiaurės. E, tiesa, kaip jau minėjau, pietiečiai pasistars savo žodį referendume. Yra numatytos trys pereinamosios zonos, tai yra abieji sritis, tai yra sritis, kurioje buvo nesutarimų dėl pasienio klausimų ir reikės būtent šių zonų klausimą išspręsti. Rinkimai vyko, galima sakyti, sklandžiai, rezultatai yra patikimi, buvo labai rūpestingai rengiamasi patiems rinkimams, abi šalis suprato, kad labai svarbu užtikrinti skaidrumą, užtikrinti galimybę piliečiams išreikšti savo nuomonės ir aš tikiu, kad uh, europiečiai remdamiesi stebėtojų misijų ataskaitomis ir mūsų ataskaitomis susipažins su pasiruošimu ir referendumui. Daug dėmesio skiriame ir tam, ką sudaniečiai vadina post referendumo klausimais. Tai yra, dvi šalys turi susitarti, užtikrindamos taikę sanglodą, priklausomai nuo to, kaip balsuos pietų sudaniečiai. Su tuo susijęs ir saugumo klausimas, pilietybės klausimas ir e, finansinių bei gamtos išteklių naudojimas, e, laikymasis tarptautinių sutarčių. Laimiai dvi šalis e, susitarė Etijopijoje, Mikelėje vyko referendumas, buvo pasirašytas susitarimas, kurio pasiekoje buvo pradėtos dėrybos. Šis susitarimo memorandumas reiškia, kad dvi šalys įsipareigojo koordinuoti šį procesą, bet aišku, gali reikėti ir supaprastinimo ir Afrikos sąjunga įsteigė e, tam tik darbo grupę, kuri susitiks su prezidentum Beki. Mes taip pat laukiame paramos iš tarptautinės bendruomenės. Ir šios dėrybos bus labai svarbios siekiant išlaikyti taikius santykius tarp dviejų šalių. Situacija pietuose dažnai buvo vertinama kaip nerima kelianti, ypač pastaruoju metu, etinių išpolių metu būta ir aukų, būta e, konfliktinių situacijų pietuose ir Darfūre. Tai, kad e, yra ir ginkluotų grupuočių destabilizuoja kai kurias sritis, kai kur stebimos ir alkio apraiškos. Manau, kad nėra savame suprantama, kad pietus gali patys susitvarkyti su tomis problemomis. Manau, kad pietų sudanai reikalinga ir tarptautinės bendruomenės parama, kad ši dalis užmėgstų ir puoselėtų taikius santykius su Sudano šiaurė. Situacija Sudane vis dar kelia nerimą. Saugumo situacija pablogėjo per keletą, atsiprašau, šešetą mėnesių. Jūs tikriausia susipažinote su taikos palaikymo misijos JUMIT ataskaita, taikos palaikymo kariai dabar koordinuoja ir humanitarinės e, operacijas tiesa, e, kai kur vis dar yra nesutarimų ir neramumų tarp vyriausybės ir ginkluotų grupuočių. Deja, būta ir incidentų tiesiogiai prieš humanitarinės pagalbos teikėjus ir trys humanitarnės pagalbos e, teikėjai vis dar yra įkaitais. Tiesa, tai daro labai neigiamą poveikį ir humanitarinėms organizacijoms vykdant savo veiklą. Aš lankiausi Darfūro mieste Nielėje ir galiu pasakyti, kad situacija ten tikrai nėra drąsinanti. Taikos e, palaikymo misijos e, dirba savo darbą, tačiau kai kurios e, sritys yra tiesiog uždarytos, padarytos, padalintos į keletą zonų. Ir prieš ieškant sprendimų Darfūre turiu pasakyti, kad negalime visko pasiekti jėga. Reikia, kad jungtinės tautos įsijungtų, Kataro vyriausybė remia Afrikos sąjungą, taip pat yra telkiama ir pilietinė visuomenė, kurios pagalba taip pat yra reikalinga. Uh, Pilietinė visuomenė turi būti įtraukta į šį procesą. Mes turime išklausyti žmonių mintis, kaip galima pasiekti politinio susitarimo. Pol ginkluotos grupuotės negali dalyvauti Šiose darybose mes turime užtikrinti, kad nebaudžiamumo situacija būtų nutraukta. Turime užtikrinti, kad Junimi misija vyktų sklandžiai. Manau, kad Visi šie dalykai pabrėžia, kokia rimta yra situacija ir vakarykštis skelbimas, kurį išplatino tartautinis baudžiamasis tribunolas, kai buvo kalbama apie Sudano prezidento atveju tai taip pat pabrėžia. Artimiausių laikų įtampos išliks. Mes turiu pasakyti, kad per ateinančių 6-12 mėnesių situacija ir santykiai tarp pietų ir šiaurės išliks įtempti ir svarbus. Sudanas yra labai svarbi šalis e, Afrikos e, sąjunga vaidina didelį vaidmenį siekdama taikaus sambuvio šioje valstybėje, taip pat remiamas ir referendumas. Manau, kad esama pripažinimo ir pritarimo, kad pietų sudaniečiams turi būti suteikta teisė išsakyti savo mintis, ir tai yra numatyta ir taiko susitarime, jie turi nuspręsti, ar jie nori likti Sudano sudėtyje ir tik tokiu būdu bus galima susitarti dėl taikaus sambuvio sąlygų. įvairūs tarptautiniai veikėjai turėtų bandyti susitarti dėl bendro požiūrio į Sudano klausimą. Šiuo metu yra įsteigta konsultuojamoji, patariamoji grupė, kurią sudaro ES ir jungtinių tautų pareigūnai ir jie rengia bendrą nuoseklų požiūrį į situaciją Sudane. Pone pirmininkė, tiek pastabų turbūt norėjau pasakyti, o dabar esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar paprašysiu kolego e, Veronik de Kaiser, kuri yra buvusi ES vyriausiai stebėtoja Sudane, pasisakyti. trouvais plus, il fallait pousser. Merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Man e, labai didelė garbė matyti jūs šiame posėdėje šiandien. Aš nepristatinėsiu visos sausumos misijos, vizijos, misijos sudane. Aš tik apibendrinsiu galutinę ataskaitą, jo rezultatus ir pabandysiu pažvelgti į ateitį. Aš ten buvau prieš porą savaičių, pristačiau galutinę rinkimo ataskaitą ir e, ją pateikiau šiaurinės dalies rinkimų komisijai, paskui vykau į pietų Sudaną ir ten taip pat nušviečiau savo pranešimo išvadas. Tačiau e, ne vienodai buvo priimti šie dokumentai Aš bandžiau parodyti, kokie skirtumai egzistuoja tarp pietų ir šiaurės. Šiandien mes esame istorinėje kryškelėje. E, Sudanas ką tik e, turėjo rinkimus ir pietuose, ir šiaurėje. Ir dabar pradedame galvoti, kas e, turėtų būti daroma įgyvendant išsamų taikos susitarimą e, turiu pasakyti, kad e, visuotiniai rinkimai e, parengė dirbą bendram referendumui, kuris turėtų įvykti sausio mėnesį. Padėtis e, rinkimų metu pietuose ir šiaurėje skyrėsi. Šiaurėje visi kandidatai, kurie būtų galėję teisėtai prieštarauti E, išrinktiesiems nusprendė atsistatydinti arba nesibalotiruoti. Pagrindinės opozicinės partijos boikotavo rinkimus ir galiausiai šiaurėje prezidento rinkimai įvyko iš esmės be e, konkurencijos. Dažnai buvo tik vienas e, kandidatas. Ir nesebna tai, kad prezidentų rinkimų rezultatai buvo tokie. E, per prezidentų rinkimus taip pat buvo renkami gubernatoriai ir teisės aktų kūrimo asamblėjos nariai, bet parlam, prezidento rinkimai buvo aiškesni, nes nepakako kandidatų. Pietuose referendumas įgavo kitokią reikšmę. Vyriausybės partijos atstovas buvo išrinktas ir tai mūsų niekiek nebenustebino. Ir visai suprantama, kad pietuose Saltakir laimėjo rinkimus su labai spūdingu rezultatu. Jam pavyko gauti daugiau negu 92 procentus e, balsų. Jis sakė, kad tai buvo 62, bet iš tiesų buvo 92. Pritrenkiantys skaičiai rinkimų stebėjimo komisija todėl turėjo vertinti rezultatų patikimumą. Rinkimų procese tokie baigiamieji etapai yra reikalingi. Reikia atskirti pasirengimą rinkimams ir tikrą rinkimų dieną. Ypač tai e, pasakytina apie šiaurę labiau negu apie pietus. Turbūt būtų galima teikti, kad E, sukčiavimo atvejų buvo daug, kai kas sako, kad masiškai buvo e, klastojami rezultatai, bet aš galiu pasakyti, kad e, tarptautiniai standartai nebuvo labai smarkiai pažeidinėjami ir mes turėjome pasitenkinti su tuo, ką matėme, ką galėjome stebėti. Rinkimai nebuvo tobuli, tačiau buvo dedama daug pastangų, kurių negalima nematyti. O antrasis etapas, kai rinkiminės apygardos buvo uždaromos, rinkimai truko penkias, penkias dienas ir balsų skaičiavimas e, e, buvo milžiniškas darbas, buvo daugybė organizacinių sunkumų, e, daugybė e, balsų, balsadėžių, kurias reikėjo suskaičiuoti. E, Tai iškėlė didžiulę problemą rinkimų komisijai. Taigi galima sakyti, kad šiame etape problemų buvo daug. Be to, rinkimams patikrinti nebuvo aiškios sistemos. Remiant tarptautiniams stebėtojams buvo bandoma tai padaryti, mes bandėme pavienės apygardas tikrinti, ar nebuvo šimtaprocentinės paramos vienam kandidatui. Žiūrėjome, kurio, kurie rinkimų lapeliai kada buvo išduoti e, užtikrintami, kad apygardose nebūtų piknaudžiaujama. Taigi tą patikrinome. Ir galiausiai rinkimų komisija pasakė, kad su tokia informacijos technologijų sistema, kokią mes turime, negalima nieko padaryti, suskaičiuoti e, rinkimų biuletenius buvo labai sudėtinga. Ir šiame, proces, šiame etape mums buvo labai sudėtinga tikrinti, kontroliuoti padėtį. Praėjus dviem savaitėms po rinkimų tik 50 procentų balsų dar buvo suskaičiuota. Aš atvirai šnekant, manau, kad e, lygiai taip pat buvo galima sukurti rezultatus ir sakyti, kad e, balsai buvo suskaičiuoti ir toks rezultatas išplaukė. Labai sunku buvo griežtai kontroliuoti rinkimus, būtent dėl politinės padėties, dėl to, kad tam tikros partijos boikotavo tos rinkimus. Labai netikėt, neįtikėtina būtų buvę, jeigu kiti žmonės būtų laimėję rinkimus. Taigi rinkimai ir jų rezultatai e, kelia nemažai abejonių, bet e, manau, mes dabar turim laukti referendumo, kuris bus istorinis posūkis e, Sudanui. Šie rinkimai buvo paskutiniai prieš referendumą ne, ir Sudano žmonių demokratiniams siekiams tas referendumas yra būtinas. Referen, e, sudaniečiai tą supranta. E, tas pats buvo tikimas ir iš dabar ką tik įvykusių rinkimų. Tačiau nemanau, kad artėjantis referendumas būtinai vyks taip pat. Pietinėje dalyje užfiksuoti smurtiniai atvejai yra konfiskuota ginklų, buvo varžomasi dėl pietų, pietinės dalies gubernatoriaus pozicijos. E, šiaurinėje dalyje yra panašių problemų taip pat. Ir pastebėta sukarintų ir grupuočių ir kariuomenės smurtinių veiksmų. Žmonės neretai buvo įbauginti Jeigu toks dalykas pasikartos per referendumą, susidarys e, kur kas rimtesnis problemos. Su tuo negalime taikstytis. Problemos bus kitokios negu per paskutinius rezultatus. Todėl reikėtų pasimokyti iš visų pastarųjų įvykių ir e, iš tų smurtinių protrukių, kuriuos matėme. Jeigu dėl visuotinio referendumo rezultatų reikės dvėjoti, iškils daug rimtų problemų Bus labai sunku nusiginkluoti, bus labai sunku sukontroliuoti kariuomenę ir sukarintas grupuotės. E, referendumas gali susidurti su nemažai grėsmės faktorių, todėl jungtinės tautos ir tarptautinė bendruomenė turi pasirūpinti, kad referendumas vyktų taikiai. Dar vienas elementas, kuris yra nepaprastai svarbus. Manau, kad mes gana E, lietai supratome, kad egzistuoja problemų didžiulių dėl rinkėjų registravimo. Per visą rinkimų laikotarpį tas buvo matoma, bet sunkumų iškilo todėl, kad 10 procentų rinkėjų nebuvo rinkėjų sąrašuose. Rinkėjų sąrašai kabojo apygardose, daugelis piliečių rado savo pavardės ant sienos bet e, tik tada jie galėjo suprasti kartais, kad e, atėjo ne į tą apygardą ir jiems reikėjo eiti kažkur kitur balsuoti. Tokių dalykų reikėtų vengti. Be to sąrašuose buvo e, netikrų pavardžių. Buvo kaimų, kuriuose, pavyzdžiui, buvo užregistruota šimtas žmonių, nors iš tiesų tiek negali balsuoti. Jeigu taip atsitiks, tai reikės rimtai suabejoti referendumo rezultatais. Jeigu referendumą stebėti bus pakviesti europiečiai, jeigu mes negalėsime patikrinti rinkėjų registravimo procedūros, tai e, dirbti bus labai sunku, nes maždaug 60 procentų užsiregistravusių balsuoti turi ateiti balsuoti, kad vyktų rinkimai. 60 procentų rinkėjų turi balsuoti. Taigi, kokiu tada rezultatų galima tikėtis, jeigu ateina neegzistuojantis rinkėjai. Būna atveju, kai ateina vienas žmogus ir išbalsuoja už visą šeimą ar už kaimo visą dalį. Ir e, jeigu 60 procentų užsiregistravusių rinkėjų neteis balsuoti, referendumas bus negaliojantis. Taigi labai svarbu užtikrinti rinkėjų registravimo procedūros teisingumą. Tik taip mes galėsime bendrai tikėtis, kad bus pasiektas patikimas rezultatas. Žinoma, galima abejoti bus ir referendumo patikimu, bet jeigu mes tai akcentuosime, sukursime daug įtampos. Todėl mes norime sukurti taikę aplinką referendumui renkti. Tikimės, kad jungtinės tautos leistai užgarantuoti bet reikia suformuoti ir deramą rinkimų stebėjimo delegaciją, kuri galėtų stebėti visą procedūrą nuo rinkėjų registravimo iki galo. Ir dabar perinu prie paskutinio savo pasisakymo punkto, apie kurį neturėjau e, progos net savo komitete pasikalbėti. Ar e, rinkimų stebėjimo misijos turėtų kištis į rinkimus, ar mes tik turėtume stebėti, vadovaudomasi savo metodiką. Turbūt mes neturėtume kištis, tačiau yra stebėtojų, kurie dirba kitokiu pagrindu. Jeigu jie stebėjo rinkėjų registravimą, pavyzdžiui, tai jie pagristai, turi pagrind, pagristai gali išreikšti abejonių dėl procedūros e, e, problematiškumo, teisingumo. Gali būti, kad aš kalbu hipotetiškai, bet jeigu mes stebėsime ilgesnį laiką rinkimų procesą, turėsime suprasti, turėsime išsiaiškinti, kada mes galėsime pasakyti, kad yra pažeidimų. Aš jau ponui Pivilkus tą patį sakiau. Mes nesame teisėjai. Mes iš esmės negalim nieko pasakyti dėl žaidimo vyksmo tol, kol jis nepasibaigė. Mes esame tarsi teisėjai surištomis rankomis, nieko negalim pasakyti, nieko negalim padaryti, kol nenuskamba paskutinis švilpukas. Betgi suvokėme, kad net ir nedideli trūkumai gali sukelti daug smurto tokioje šalyje kaip Sudanas. Todėl stebėtojai turėtų suvokti, kaip galima kištis į rinkimų procesą. Reikia elgtis diskretiškai, ne per daug uh, E, neperlenkti lasdos ir stengtis ištaisyti procedūrą tol, kol ji visiškai nesužlunga. Mes galime parengti visą klaidų sąrašą, bet jeigu jį pateiksim po referendumo, tai jis pasitarnaus kaip sprokstamasis kokteilis. Aš bandžiau atsakyti daugelį klausimų aktualių Sudano ateičiai, kalbėjome apie technologinius, techninius sunkumus mano parengtas pranešimas e, gana griežtai reikalavo, kad sudaniečiai imtųsi priemonių. Aš pasakiau, kad 50 procentų balsų buvo suklastoti, tačiau turim suvokti, kad reikalinga politinė branda. Nors rinkimų komisijoje buvo daug vidinių nesutarimų, vyriausybė šiaurėje sutiko, kad negalima skelbti rezultatų, turint tik 50 procentų aktyvių rinkėjų. Jie suprato, kad iš to reikia pasimokyti, yra dar laiko iki referendumo. Pietus taip pat šiek tiek sureagavo, jie suprato, kad negalima daryti tų pačių klaidų kitą kartą, jie prižadėjo elgtis geriau toliau, nes šie rinkimai yra labai sudėtingi, jie yra labai svarbus, tačiau E, ten čia dabargi buvo renkama. Parlamentas, vyriausybė, prezidentas, daugybė buvo biuletenių. Buvo pažadėta, kad kitą kartą bus aiškiau. The... Koju, dabar pakeisiu Aną Gomeš. Ji buvo mūsų parlamentinės stebėtojų grupės pirmininkė. Ir po to dar yra penki norintys pasisakyti, tai prašau, kuo galima trumpiau. O pusė septynių tie žmonės, kurie sėdi kabinose, turės išeiti. Ačiū pirmininkė, visiškai pritariu tam, ką sakė Veronika ir jos, pritariu jos perspėjimams dėl referendumo rengimo pietuose ir tai, kad reikia įsikišti tinkamų momentų. Aš manau, kad kalbant apie mūsų gairias, turi būti numaita galimybė pasisakyti, įsikišti tinkamų momentų, nelaukti iki galo. Na, kalbant bendrai apie žmogaus teisės ir kitus aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti rinkimų metu. Ir aš buvau viena žmonių, kurie kėlė klausimą dėl tos ilgalaikės misijos, stebėjimo misijos Sudane, ar, ar vertėjo ją siūsti. Bet nuvykus tenai pakeičiau nuomonę, nes maniau, kad ta misija buvo naudinga, nes mes geriau suvokėme, kas vyksta Sudane ir pasirengėme ateičiai. Pasirengėme ateičiai netgi e, dar prieš referendumą ir aš turiu pasakyti, kad e, tai, ką mes sužinojome, ką mes ko mes pasimokėme dėl referendumo ir Veronika labai gerai akcentavo tos dalykus, nes kyla realus pavojus, kad dar gausime vieną diktatūrą ar dar vieną nepasisekusią valstybę. Ir to mes nei to, nei to nenorime. Tai reiškia, kad ES turi aktyviau įsitraukti, ne tik rengiantis rinkimams, Aišku, pasirengimas rinkimams yra labai svarbi proceso dalis, bet ir šiaurėje taip pat. Rinkimai rodė, kad mes negalime ignoruoti demokratinių pokyčių, demokratinių reformų Sudane. Aš manau, kad Sudano žmonės ypatingai šiaurėje aiškiai mums parodė, kad jie nori tų pokyčių. Ir mane ypatingai nustebino tai, kad egzistuoja didžiulis kontrastas tarp Baširo pasisakymų dar prieš rinkimus, kelias dienos prieš rinkimus, kalbant apie tai, kad mums liežuviai ir pirštai bus nukapoti dėl tam tikrų pareiškimų, teigiant, kad rinkimus teks atidėti ir po to lyginant tai su tuo, kaip Sudano žmonės sveikino mus, priemė mus, dauguma jų sakė, kad tikrai nekenčia to, ką pasakė prezidentas Bašyras. Na ir tai, kaip jie elgėsi, kaip mūsų tiko, aš tikrai turiu pasakyti, kad ypatingai norėčiau išreikšti pagarbą e, žmonėms šiaurėje, nes per tas penkia, penkias dienas, per kurias vyko rinkimai, nors ten buvo daug klaidų, bet klaidos dažnai buvo susijusios ir ne vien tik tai su valdančiaja partija, bet ir su kitomis partijomis, netgi tomis, kurios nedalyvavo rinkimuose. Jų manimų normalu, kad valdančioji partija, pavyzdžiui, gauna uh, detalę ataskaitą apie tai, kurie žmonės balsavo ir kurie dar nebalsavo, tada nuvyksta pas juos į namus ir liepia jiems balsuoti. Reikalauja, kad jie prabalsuotų. Taigi aišku, kad tokius stereotipus ir tokias nuomonės reiks keisti, bet verta tą daryti. Ir taip pat svarbu neignoruoti Darfūro, visiškai pritariu Teroniko sprendimui, Ir tuo metu, ką žin, ar komisija mus gerai suprato. Ir vyriausiai galiotinė Ashton gerai mūsų suprato, kai Veronika nusprendė išvesti stebėtojus iš Darfūro, nes Darfūrė rinkimus renkti, kažin ar buvo prasminga, dėl, dėl registravimo problemų ten situacija buvo dar pra, pra, prastesnė, dar sudėtingesnė. Ir Taip pat neturime pamiršti, kad tai, kas nutiko Darfūrė po to, situacija ten smarkiai pablogėjo, bent jau iš mano turimos informacijos ir taikos diskusijos nieko, jokių rezultatų neduoda. Taip pat yra kitų problemų. Turanis Bašyro uh, priešininkas buvo areštuotas, po to paleistas. Bet netgi ir mūsų Salė Mahmudas Man, kurį apdovanojama Sakharovo premija, jis pats ir jo nevyriausybinė organizacija negalėjo dalyvauti tribunolo peržiūros konferencijoje Kampaloje. Jo pasport, e, pasas buvo atimtas ir džiaugiuosi, kad dabar jau tas pasas jam buvo gražintas. Taigi, reikia mums toliau įsitraukti į tuos procesus ir padėti rengiantis e, referendumui. Ačiū. Ponas Petringas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Man labai džiugu, kad ponas ambasadorius Brilė taip greitai galėjo atvykti čia Aš nesu toks didelis ekspertas kaip Veronik de Kaiser ar Gomeš, tačiau vis dėlto kai ko išmokau iš tos situacijos ir noriu padėkoti ponui ambasadoriui Brilė už jo paramą man savo laiku. Turiu du konkrečius klausimus. Mane labai suneramino tai, kad jūs e, kaip ir gegužę, kai susitikome, e, kalbėjote, kad nėra jokių suderintų sienų. Pirmiausia, svarbu atriboti rinkiminės apygardas. Noriu paklausti, ar esame pažango šioje srityje ir o, e, kokiamis nuostatomis remiantis bandoma sutarti dėl apygardų. Ir ar kreipiamasi taip pat ir e, tarptautinius partnerius, tokius kaip JAV, Junktinės tautas, ES, nes priešingų atvejų ir referendumo atvejų pateksime į labai pavojingą situaciją. Ačiū pirmininkė. Pritariu Anos Gomeš nuomoniai dėl to, ar vertinga buvo siūsti tokią aukšto lygio misiją rinkimams stebėti. Uh, Ir tai valstybė, kuri iš tiesų patyrė genocidą ir tarptautinio baudžiamo teismo tribunolo prokuroras tai pareiškė visai neseniai. Na, man atrodė visą tai įdomi misija, tačiau kitais metais rinkimai bus kur kas svarbesni dėl pietų nepriklausomybės. Turiuomenį referendumą rytoj, aš kartu su ponu Peiganu, kuris buvo vienas iš e, vizituojančių ministrų pietuose, atkuriant santykius su vyriausy, pietų vyriausybė, tai yra labai svarbu, kalbant apie pietų regiono galimą nepriklausomybę, jie turi čia tikrai draugų tarp mūsų parlamentarų, taigi mano atstovas specialiam įgaliotiniu, e, klausimas specialiam įgaliotiniu štai koks. Jeigu įtampa padidės tarp pietų ir šiaurės, tai gali būti Kinijos įga, įgaliotinių karas, turint omenyje Kiniją, kuri yra artima Bašyro režimui ir Junktinio Amerikos valstijų, kuri tradiciškai, kurios tradiciškai veda stiprią krikščionišką lobistinę veiklą kongrese, ar negalėtų atsirasti čia didelės įtampos tarp Kinijos ir JAV? ES būtų kažkur viduryje, tarpė tarptų dviejų valstybių ir Kinijos liaudės Respublika gali imtis konkrečių priemonių tam, kad šiaurė ir toliau kontroliuotų pietus, ar išliks neutrali, ko aš ir tikiuosi. Na ir galiausiai praeitą savaitę demokratiški sąžiningi rinkimai vyko Somalilendo teritorijoje, ES valstybės narės pripažino tą regioną ir tikimasi, kad pietus irgi, Sudano pietus irgi bus pripažinti, jeigu referendumo rezultatai nulems to regiono nepriklausomumą, nepriklausomybę. Ir mes, pažiūrėjau, pripažįstame mm, Somalilendo e, Respubliką, kuri anksčiau irgi buvo nepriklausoma valstybė. Pane Liozin. Ja, vielen Dank. Ačiū labai. Diskusijos apie šią temą pastaruoju metu kiek pasikeitė. Tamumbeki Afrikos sąjungos komisijos pirmininkas, su kuriuo mes taip pat kalbėjome, iškėlė galimos, galimos susitaikymo, galimos konfederacijos idėją. Ir ši idėja nebuvo atmesta. turime nepamiršti, kad e, ištekliai abiejose pusėse yra skirtingi. Šiaurėje, pavyzdžiui, situacija yra gan prasta, žemės su ūkiui plėtoti čia galimybių nedaug, tuo tarpu pietuose yra daug naftos išteklių, panašu, kad 5 milijardai barelių ten galime išgauti, tai e, ketvirt kita pagal dydį šalis išgaunanti didžiausius naftos kiekius. Kaip Jūs įsivaizduojate tą ilgalaikę taiką? Reikia taip pat pasakyti, kad dar iki Džono Garango mirties e, pietus judėjo kiek kita linkme. Taip pat reikia pasakyti, kad iš SPLMA yra pusės organizuojami išpoliai ir turiu pasakyti, kad žmogaus teisų pažeidimo atveju vis dar yra. Tiesa, vakarai remia piet, pietus ir Ir manau, kad tas susiskaldimas ir išliks. Ar Europos Sąjunga nemano, kad e, galimas pietų sudano atsiskyrimas e, pritrauktų ir daugiau investicijų patiems pietums. Kalbant apie Sudano pietus, noriu paklausti, kiek vystomosios pagalbos lėšų yra skiriama pietums. SPLMA labai griežtai kovoja prieš opozicinės e, pajėgas ir e, aš baigsiu savo pasisakymą tuo, turiu pasakyti, kad e, yra teikiama ir karinė pagalba iš, išpoliams prieš opoziciją. Kokių žingsnių uh, Europos e, Sąjunga imasi, kad būtų apsaugotos e, opozicinių atstovų teisės. Ponas Angurakis. Turim chronometrą. Pone Angurakis, prašom. Taip. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš toliau kalbėsiu graikiškai. Iš ambasadorius pasisakymo apie referendumo rezultatus aš supratau, kad Jis jau dabar nuspėjo, kokie bus rezultatai. Kiek aš supratau iš vertimo, nepriklausomai nuo referendumo rezultatų, e, labiausiai rūpi tai, kas atsitiks dieną po referendumo. Jis išskiria tokias problemas kaip e, dviejų nepriklausomų valstybių aktualijos. Jau dabar tarsi suprantama, kad referendume bus pasisakoma už pietų nepriklausomybę. Čia būtų vienas klausimas. O kitas klausimas toks. Rinkimai įvykę ką tik Sudane. E, ar per juos buvo kalbama apie e, referendumą dėl pietų nepriklausomybės? Ar toks klausimas egzistavo rinkimuose pietuose ir šiaurėje? Trečias klausimas. Sutinku su ponė Liozing. Aš nemanau, kad nepriklausomybės klausimas yra absoliutus. Aš galiu tik išskirti e, pagrindinį faktorių E, šiame pasirinkime. Tai yra nafta esanti valstybės pietuose. Kaip žinote, e, dėl naftos mūsų laikais vyksta daug ko. Bendrai norėčiau štai ką pabrėžti. Jeigu referendumas įvyks, kas bus organizatorius? Kokia institucija organizuos referendumą Sudano žmonių vardu? Neturiu galvoje tarptautinės bendruomenės ar jungtinių tautų ar Afrikos sąjungos. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad kadangi buvo paminėtas teisėjas, tai e, norėčiau pasakyti, kad reikia būti labai atsargiems. Jeigu norime kištis į rinkimus, kaip buvo pasakyta, ir apsimti tiek daug atsakomybės kaip ES dėl to, kas įvyks po intervencijos, mm, tai turim suprasti, kad yra labai svarbu atskirti stebėtojo vaidmenį nuo rinkimų vykdytojo vaidmens. Ponas Vygel. Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė, ambasadoriu Vaigal. Aš atsispirsiu pagundai pritarti tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie pietinės problemas ir pietinę valstybės dalį. Aš norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į Darfūrą ir Dohos dėrybės. Ir paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie Dohos dėrybės Ar tos dėrybos jau yra žlugusios? Nes neseniai čia parlamente aš priemiau poną Suleman Džamus, esu tikras, kad jūs žinot, kas jis yra. Jis skundėsi, kad Dohoje iškilo problema formuojant dėrybas, nes e, tam tikros pilietinės visuomenės organizacijos buvo sukurtos dirbtinai tik tam, kad jos ten figuruotų kaip tokios ir trukdytų e, darbui tų organizacijų, kurios iš tiesų gali atstovauti žmonėms ir atspindėti aiškę poziciją. Norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie Doha ir Darfūrą, ar yra kokio nors judėjimo čia? Nes akivaizdu, jeigu pietų Sudanas yra susijęs su kova už naftą, tai Darfūras yra susijęs su kova už vandenį. Įvykiai e, aplink Džabil Hamarą paskutinėmis savaitėmis tą atspindėjo. Pilietinis karas ir genocidas tik dar labiau užaštrės dėl vandens stokos. E. Labai ačiū. Taigi dabar ambasadorių žodis jums. Labai ačiū. Nes yra ir klausimų e, susijusių su rinkimų stebėjimu. Po to, o po to, kai jau e, dar Veronik suteiksiu žodį. Labai ačiū. Ačiū už komentarus ir klausimus. Pirmiausia, norėčiau paminėti klausimą, apie kurį kalbėjo ponas Pöteringas. Taip, aš manau, kad šiaurės ir pietų atskirimas yra e, esminis klausimas. Šiandien aš turėjau galimybę aptarti padėtį Sudane e, su ministru Pakemin, kuris dabar yra pietų Sudano taikos ministras ir e, bendradarbiavimo ir partnerystės sutarties įgyvendintojas jis e, atstovauja pagrindiniai pietų politiniai partijai. Jis sakė, kad ta problema ir jam yra aktualiausia ir manau, kad visi su tuo sutars. Turbūt e, suprantate, kad čia kalbame apie susitarimus. Sutarėme dėl maždaug 80 procentų klausimų, dėl 20 procentų niekaip nesutarėme. E, ir e, valstybinė komisija tai bandys sureguliuoti. Žinau, kiek ir kad yra prašoma tarptautinės techninės pagalbos toms problemams išspręsti. Ir reikėtų pagalvoti, kiek tai įmanoma daryti ir kiek derama daryti, kiek tarptautinė bendruomenė gali paremti e, tokias, tokią veiklą. Dėl tarptautinių suinteresuotų pusių ar dalyvių kaip jos vertina Sudano procesus, kaip juose dalyvauja. E, viskas susisieja su konvergencija dabar. Mes e, pripažįstame, kad e, jau priartėjome prie to etapo, kai skaičiuojame iki referendumo likusias dienas, liko šeši mėnesiai. Ir galvojame apie naujas pastangas e, Sudane, nepriklausomai nuo to, ar bus nuspręsta vienaip ar kitaip, reikės sukurti tokią struktūrą, kuri užtikrintų taikų sambuvi valstybėje. Ir nuomonių įvairovė ir skirtumai turi tapti abiems pusėms naudinga situacija, o ne kova. Šiuo požiūriu manau, yra reikalingi tie konsultaciniai forumai ir tarptautiniai susitikimai, kuriuose aš dalyvauju. Ir ten nebūtinai matome e, situaciją valstybėje vienodai. Ir tarptautiniai partneriai vis labiau išsiskiria, tarptautinių partnerių nuomonės vis labiau išsiskiria dėl galimybių užtikrinti taiką ir stabilumą Sudane. Aš e, toliau kalbėsiu apie tuos terminus. Aš nemanau, kad kažkokios tai e, Sudano uh, įgaliotinių kovos galėtų prasidėti. Manau, kad reikia ieškoti galimybių sukurti saugumą ir stabilumą ten. Ir visos suinteresuotos pusės turi nešti jums tenkančią atsakomybę. Situacija yra labai sudėtinga, turim vertinti, kokiu politiniu ir diplomatiniu pastangų reikia. Buvo pateiktas klausimas dėl Imbeki e, grupės Imbeki e, yra paskirtas vadovauti, e, Afrikos Sąjungos vadovauti tam tikrai grupiai. Ir vadinamasis Makelė supratimo memorandumas buvo pasirašytas, tai jis pasitarnaujo kaip dėrybų pagrindas. Buvo suformuota daug įvairių pasiūlymų, kaip taukus sambuvis galėtų būti užte, pratestas per artimiausias laikotarpį Afrikoje dažniausiai e, konfliktai kyla dėl gamtos išteklių, dėl jų nesutariama. Sudano atveju būtų galima rasti galimybių pozityviems santykiams. Tiesa ta, kad nafta yra daugiausia pietinėje dalyje, tačiau naftotiekiai eina per šiaurinę dalį, per šiaurės Sudano uostus. E, todėl E, turime suprasti, kad tų resursų valdymas yra abiejų pusių interesas. Esu kalbėjusi su abiejomis pusėmis ir abi pusės supranta, kad jos yra istoriškai e, susijėtos daugeliu būdų. E, pietuose gyvena šiauriečiai ir atvirkščiai. Todėl suprantame, kad bet kokias problemas reikia spręsti atsižvelgiant į kitų interesus. Aš nenoriu pasakyti, kad e, abi pusės e, viena kita absoliučiai pasitikė, tačiau yra pripažįstama, kad e, jos yra reikalingos viena kitai ir turi būti sukurti mechanizmai, kurie būtų naudingi abiems. 2005 metais buvo pasirašytas išsamus susitarimas, nes buvo pripažįsta, kad konflikto kaina yra per daug aukšta ir akivaizdu, kad situacija tebėra tokia pati. Vienybė yra patraukli, e, kaip buvo paminėta, ir išsameme taiko susitarime apie tai buvo kalbama. Ir 2005 metais e, tarptautinės bendruomenės lyderiai tokią viziją ir turėjo. Pietų Sudano žmonės mane, kad nepakankamai yra nuveikta, kad vienybė būtų užtikrinta, bet būtent patys sudaniečiai turi nuspręsti, kuriuo keliu eiti. Aš manau, kad e, galime tikėtis uh, E, kažkokių rezultatų, bet negalime jų iš anksto nulemti. Reikia paramos vystomajam bendradarbiavimui per sienas ir ne tik pietų sudane. Vakar buvo paskelbta, kad bus skirta 150 milijonų eurų nuo karo nukentėjusiems Sudano žmonėms, kurie e, galbūt yra perėję per sienas ir Europos komisija vakar tokį pareiškimą padarė. Aš paliečiau naftos ir gamtos išteklių klausimą iškyla klausimas kitas dar, kas organizuoja referendumą. E, tai turėtų būti daroma referendumo komisijoje, kuri buvo ką tik paskirta. Kaip ir rinkimų komisija, e, kurie e, valdė rinkimus. Referendumų komisija bus atsakinga už e, referendumo organizavimą. Tai nepriklausoma tarnyba, jai reikia techninės paramos iš jungtinių tautų, jie atlieka labai svarbu vaidmenį ir ji yra atsakinga už e, to proceso deramą su organizavimą. Dėl Darfūro politinio proceso klausimas. Aš jau sakiau, taip, saugumo padėtis ten prastėja, ypač pietų Darfūrė. E iškilo problemų dėl taikos palaikymo pajėgų sugebėjimo e, gyveninti mandatą ir apsaugoti civilius žmonės, užtikrinti jų saugumą. Iškilo problema e, suteikti humanitarinę pagalbą ir taikos palaikytojai negali pasiekti visų reikalingų vietovių. Ir visos. E, ir mes suprantame, kad taikos palaikymo pajėgų neįsileidimas gali prilygti karo nusikaltimui. E, E, negali būti trukdoma humanitarnėms misijoms. Katume e, neseniai susitikau su e, humanitarnių reikalų valstybės ministru. Jis išvardino visas aktualiausias problemas. Ir, kiek žinau, greitai vyks susitikimas, platesnėme kontekste bus bandoma šio pabudžio klausimus išspręsti tai yra labai svarbu e, Darhūro žmonėms. Dohos politinis procesas dar tebėra gyvas, e, vyksta diskusijos tarp vyriausybės ir koalicijos. Būtent dabar, kai mes čia šnekamės ir jie diskutuoja, vakar buvo e, maždaug 400 piliečių visuomeninė organizacija įsteigta ir tai yra pilietinės visuomenės aktyvistai pagalvokim, kokia padėtis yra Darfūrė, suprasime, kad tie žmonės yra labai svarbus. E, mes suvokiame, kad reikia pilietinę visuomenę įtraukti, reikia išgirsti plačiųjų masių balsus. Žinoma, kad prie dėrybų stalo vietų skaičius yra ribotas. Tačiau, net jeigu dėrybininkai nesėti prie stalo, jeigu jiems rūpimos problemos nėra keliamas prie to stalo, tai negalima tikėtis, kad priimti sprendimai bus ilgalaikiai. Mes tikimės ilgalaikių išsamių politinių padėties sureguliavimų. Suprantame, e, aš taip žinoma pažįstu Suleimą Džin labai gerai. Jis suspendavo savo dalyvavimą dėrybose. Mes su juo palaikom ryšį Nežinau, ar mums tikrai pavyks jį įkalbėti, bet galbūt kolektyviai priversim jį suprasti, kad teisingiausia būtų dalyvauti dėrybose, nes politinio sureguliavimo reikia. Be bejonės mes turime ir apsaugoti žmogų, kuris ilgą laiką prieštaravo bet kokiam dalyvavimui nuo abudžio susitarimo 2006 metais. E, daug kas jį traktuoja kaip lyderį, bet jo pozicija yra persvarstoma, bandoma ją vertinti iš naujo, bet aš negaliu pasakyti iš tiesų, e, koks bus rezultatas. Tikiuosi, kad atsakiau visas iškeltas problemas. E, jeigu turite papildomų klausimų, mielai juos atsakysiu. Dabar po kelių minučių. Kelias minutės jums leidžiu, leidžiu dar sureaguoti į tuos klausimus. laukiu vertimo. Labai trumpai. Pirmiausia, dėl klausimo, kas organizuoja rinkimus. Viskas yra aišku ir mano kolega labai teisingai iškėlė klausimą. Tai yra Sudano vyriausybė, visiškai aišku, būtent vyriausybė turi renkti tokius rinkimus ir mūsų kišimosi politiką. Sudano vyriausybė ir rinkimų komisija taiko tam tikras priemonės, kurios yra reikalingos. Ir jungtinės tautos taip pat turi įsitraukti tuos organizavimo darbus. Reikalinga logistinė parama, kiti parengėmėjai darbai. Ir tai yra daroma su jungtinėmis tautomis. Mūsų funkcija yra padėti, stebėti. Ir mūsų na, stebėjimo misija yra atsieta nuo tų logistinių parengimo darbų ir tačiau vis tiek yra tam tikros taisyklės, kurios yra kitokios. Ir mes keliame problemas dėl registravimo proceso. Ir e, po to dar yra aišku tam tikrų standartų pritaikymas. Ir e, buvo parengtas tas tarpinis, buvo parengta tarpinė ataskaita su tam tikrais e, aspektais ir e, buvo pareikalautas dar vienas tarpinis įvertinimas, tarpinė ataskaita. Taigi mes savo ruoštų šiek tiek įkišomės į tą procesą. Prezidentas Bakširas reagavo labai neigiamai į tuos mūsų veiksmus. Ta išsakė ir savo pareiškime. Jis įkalbėjo apie rankų, pirštų, nosies nukirtimus ir panašiai, nes mes kišomės jo, kišė, kišomės jo teigimu į vidaus reikalus. Ir, aišku, tarptautiniai stebėtojai sunerimo dėl tokių pareiškimų ir iš tiesų jis tuos pareiškimus padarė labai plačiu mastu tokioje didelėje valstybėje. Taigi tai iš tiesų sukėlė šiokio tokio nerimo. Uh, šiek tiek įbaugino, tačiau reikia visuomet atkreipti dėmesį į tai, kad kad reikia kelti klausimą, kaip geriau būtų galima padėti tai valstybei, kuri imasi tokių sudėtingų ir svarbių darbų. Na ir dar trumpai galėčiau pasakyti, kad taip tiesa, visi mano susitikimai, iš visų mano susitikimų su Dane galiu pasakyti, kad bendrai pietuose bent jau kad yra tiesiog jau per vėlų, per vėlų suvienyti tą, tą valstybę. Ir aišku, šiaurė daug kalbam apie tai, kaip bus pasidalyma, su, pasidalyma valstybės turtais ir panašiai. Nei rytai, nei Darfūras, nei pietiniai pietinis regionas nėra pakankamai išsivystę ir, aišku, kyla tos problemos ir klausimai apie turtų pasidalymą. Ir tie periferiniai regionai iš tiesų yra labai e, prastai išsivyš, išsivystę ir dėl to, aišku, kyla klausimų, bet kažin, ar būtų įmanoma suvienyti Sudaną. Ir iš tiesų teigiama, kad ne dabar būtų tinkamiausias momentas tą padaryti. Ir prezidentas Bašyras dar nori labiau atsiriboti nuo to klausimo. Na ir jisai nori galbūt suvienyti, norima suvienyti valstybę po to, kai e, prezidentas baigs savo kadenciją. Na, nežinau, situacija yra gan įdomi. Na ir dar vienas dalykas, kuris yra svarbus demokratijai rinkimuose, tai yra vietos stebėtojų apmokymai, nes juk vietos stebėtojai, vietiniai stebėtojai yra tie, kuriems, kurie yra labiaus, labiausiai susirūpinę pilietinės visuomenės atstovai ir buvo bandoma apmokyti tuos vidinius šalies rinkim, rinkimų stebėtojus ir aš manau, kad iš tiesų atsipirko tos pastangos yra jaunimo, puikius rezultatus rodančio e, jaunimo ir tikiuosi, kad rezultatai bus sėkmingi. Ačiū ambasadoriui, dėkuoju visiems. Sveikinu. Very good job. Thank you very much. Uh, Thank you very much. Thank you very much. Can I introduce myself? Oh, certainly. Basil, yeah. Africa. Oh, yeah. Foreign Affairs Committee. Yeah.